We start the meeting. Uh, the agenda and... Pradedame mūsų posėdį ir turėtumėte kokiu nors pastabų dėl darbo tvarkės. Jeigu ne, tuomet patvirtiname darbo tvarkę. Galima kalbėti visomis kalbomis, išskyrus suomių, kruatų ir maltiečių. Šiandien mūsų užimtumo komitete norėčiau pristatyti naują narį, tai pona Džiokim Starbatį. Jis tampa pakaitiniu nariu užimtumo komitete ir jis atstovauja EKR frakcijai ir yra mūsų komiteto dabar naujas narys. Trečias darbo tvarkės klausimas – vyks jungtinis ekon žimtumo ekonominio dialogo ir keitimosi nuomonėmis dėl metinės augimo apžvalgos posėdis. E, dalyvaus pirmininko pavaduotojas Dombrovskis ir komisijos nariai Taisin ir Moskovici. Šis posėdis vyks rytoj ir norėčiau pasakyti, kad jis prasidės rytoj 8 val. ryto. Taigi tikrai tikiuosi, kad šį vakarą anksti eisite miegoti, kad rytoj galėtumėte dalyvauti tame posėdėje, kuris vyks nuo 8 iki 10 ir ne šioje salėje, bet jen 4Q2. Kaip žinote, labai svarbu surenkti šį e, bendrą posėdį su ekon komitetu, taigi tikrai tikiuosi, kad jūs tam skirsite deramą prioritetą dar informacijos dėl AI e, e, trumpo klausimo. Jis vyks rytoj nuo 15 val. 15 minučių iki 16 val. 15 minučių. Tai reiškia, kad šis posėdis tikrai vyks labai greitai, klausimai bus tikrai labai greiti ir Mes pakvietėme daug jaunimo iš valstybių narių ir buvome juos pasikvietę prieš rinkimus, o dabar vyks, e, bus surinktas vakaras, dalyvaus šimtas jaunų dalyvių. E, ir Tokiu būdu mes galėsime jaunajai Europos kartai parodyti, kad jų nuomonės mums iš tikrųjų svarbios. Taigi tikėkime, kad kuo daugiau narių dalyvaus šiame AI trumpame klausime. Taip pat turime svečių grupės, kurios dalyvauja mūsų komiteto posėdėje, 20 svečių iš Graikijos, ir taip pat aukšto lygio e, profsąjungų e, atstovai, jie taip pat buvo pakviesti, taigi norėčiau jūs visus nuoširdžiai pasveikinti. O rytoj dalyvaus dar dvi svečių grupės, iš viso apie 35 svečiai ir su jais pasisveikinsime rytoj. Jeigu prieštaravimų nėra, tai galime patvirtinti mūsų ankstesnio posėdžio protokolą, to posėdžio, kuris įvyko lapkričio 20 dieną, prieštaravimų nematau. Na, o dabar pereikime prie ketvirto darbo tvarkės klausimo ir tai yra keitimasis nuomonėmis su Mortenu Kjerumu. Ir jis yra pagrindinių teisių agentūros direktorius. Kaip žinote, ši agentūra e, dirba labai plačiuose srityse, pagrindinių teisių tema, taip pat dirba e, spręsdama klausimus susijusius su neįgaliaisiais, vaikais, romų tautybės žmonėmis. Taigi, e, ponė Jerumu. Džiaugiamės, kad dalyvaujate mūsų posėdyje ir iš karto sutikiu žodį jums. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbėjim parlamento nariai, man labai malonu lankytis pas jūs šiandieną, pasikeisti nuomonėmis. Manau, ši diena yra ypatinga. Šiandieną minime penkerių metų sukakti nuo to, kai E, pagrindinių teisių hartija tapo teisiškai privaloma visose ES valstybėse narėse. Nuo pat pradžių tai reiškia didelį pasiekimą žmogaus teisės, atsiprašau, pagrindinės teisės ES įtvirtinant uh, Niekuomet neturėtume pamiršti, kad pagrindinių teisių hartija labai stiprės ekonominės ir socialinės teisės numato. Tai yra labai aktualu jūsų komitetui. Taigi pasižiūrėkime, kas įvyko per pastarusius penkerius metus. Nuo 2009 metų 2009 metų gruodžio pirmos dienos iki šiol. Manau, kad daug ko galime pasididžiuoti. Žinome, kad daug stipresnės E, pagrindinių teisų struktūra atsirado ginamos e, pagrindinės teisės ES piliečių geriau visų dalykų nepaminėsiu, tačiau noriu paminėti e, lygybės teisų įtvirtinimą augų aukų nukentėjusių apsaugą, geresnė galimybė naudotis teismų sistemą ir taip toliau pradedant dirbti naujai komisijai, turėsime vicepirmininką e, atsakingą už pagrindinės teisės. Konkrečiai taip pat tvirtesnis Europos parlamentas e, yra dabar ir jisai visuomet gina pagrindinės teisės. Turime dabar tvirtesnę sistemą, taip pat, kaip žinome, negalime atsipalaiduoti, nes Mūsų laukia dar daug problemų, kurias reikia išspręsti, ypač po ekonominės krizės. Matėme, kad ekonominė politika kartais kelia problemų pagrindinėms teisėms, tokioms kaip e, galimybė naudoti švietimo sistemą, teisingumo sistemą, e, teisę į darbo pažinimą ir e, žmonės yra diskriminuojami. Manau, kad ir kiti taip pat galvoja, bet norėčiau e, pacituoti jo šventenybę e, popiežių Pranciškų, kuris lankėsi parlamente praeitą savaitę. Jisai kalbėjo apie tai, kaip galima kalbėti apie vyrų ir moterų orumą, jeigu jie kenčia nuo įvairiausios diskriminacijos. E, kokio rūmą galime užtikrinti, kai žmogus neturi pakankamai valgyti ir būtiniausių e, dalykų išgyvenimui. Ir kas dar blogiausia, neturi tie žmonės darbo, kuris užtikrina orumą. Manau, kad tai yra esmė jūsų komiteto darbo ir tai taip pat yra pagrindinių teisų apsaugos esminiai dalykai. Uh, Norėčiau e, Jums trumpai e, papasakoti, kaip dirba mūsų agentūra ir tris išskirsiu e, pažeidžiamas grupės dabartinėje situacijoje. Pirmiausiai neįgalus asmenys, Roma, Romai ir vaikai. Neįgalieji. Tikriausiai jūs puikiai žinote, kad labai daug žmonių neturi darbo. Daugiau, vos daugiau kaip pusė neįgaliųjų dirba, o maždaug 70 procentų mm, sveikų žmonių dirba. Matome, kad yra didelis netitikimas tarp asmenų su negale ir sveikų žmonių. Taip pat, jeigu pažiūrėsime švietimo sistemą, daugiau neįgaliųjų nebaigia mm, mokymo programų. Savo ruoštų tai e, reiškia skurdą, socialinę atskirtį, taip pat e, sukuria neigiamą gyvenimo spiralę neįgaliesiems. Dėl to Junktinių tautų konvencija dėl asmenų su negale yra nepaprastai svarbus dokumentas. Juo e, tarptautinė bendruomenė bando e, užkirsti kelią e, neigiamoms pasiekmėms, neigiamai atmosferai. Ne vien Europa nuo to kenčia, bet Europos Sąjunga ratifikavo tarptautinę konvenciją ir tai jos gyvenime yra ypatingas žingsnis. Tai turi mm, pasiekmių ES teisiai. Turiu galvoje, kad ES institucijos, ES, mano institucija konkrečiai turės laikytis konvencijos nuostatų. Mes e, atlikome mūsų institucijos įvairovės auditą, kad galėtume pasižiūrėti, kaip galėtume dirbti geriau šioje srityje. Tačiau ES dalyjasi kompetencijomis šioje srityje su valstybėmis narėmis. ES e, pagrindinės kompetencijos yra nediskriminavimas užimtumo srityje ir e, vystymosi priemonių finansavimas. Tai yra dviesminės sritys. ES struktūriniai formai, taip, fondai taip pat atlieka E, sustiprintą vaidmenį. Jie užtikrina, kad būtų konsultuojamasi su neįgaliųjų atitinkamomis grupėmis ir kad jie dalyvautų rengiant naujus projektus. Tai yra labai svarbus pirmas žingsnis ir mes matome, kad labai svarbu turėti tokią teisinę sistemą, kurią numato konvencija. Antras dalykas, kurį norėjau pabrėžti. Mes tikimės, kad užsitikėtume užtikrinsime tvirtą stebėjimo sistemą, dalyvaus parlamentas, mūsų agentūra, komisija, E, neįgaliųjų judėjimai, kad e, pasižiūrėta būtų į tuos problem, problemas ir kad būtų parengtas veiksmų planas. Reikia pasižiūrėti, kaip veikia institucijos ir kaip veikia bendra kompetencija. Pagrindinių teisų agentūra dėl neįgalumo jau dirba keletą metų. Pirmiausiai mes daug dėmesio skiriame nepriklausomam gyvenimui. Tai labai aktualus klausimas ir norėčiau su jumis tai vėliau aptarti, kai būsime pasiekę daugiau rezultatų. Kita grupė, apie kurią norėjau pakalbėti, yra Romai. Mūsų agentūra atlikusi yra išsameusia ES ar bet kur kitur analizė. 80 tūkstančių Romų uh, namų atstovų buvo apklausta. Mes su jais konkrečiai kalbėjomės apie socialinę ekonominę situaciją, apie diskriminaciją, pagrindinių teisių, kitus dalykus. Taip pat mes atlikome apklausas. Uh, dvi, 20 tūkstančių jų kaimynų mes bandėme išsiaiškinti, kokie, pavyzdžiui, yra su skurdu susiję aktualiausi dalykai, kokios yra Romų problemos. Taip pat su 300 savivaldybių atstovais kalbėjomės, e, bandydami išsiaiškinti, kaip kasdien sprendžiamos problemos. Visi duomenys yra mūsų interneto svetainėje, gali kai ką šokiruoti informaciją. Porą dalykų paminėsiu neraštingumas. Mes matome, kad 15 procentų Romų vyrų ir maždaug ketvirtis moterų Romių nemoka nei skaityti, nei rašyti. Lyginant su kaimynais, ne apskritai e, gyventojais, bet su kaimynais, tai yra tik tai vienas procentas e, nuo bendros skaičiaus. Taigi matome, kaip e, Romai kenčia, žiūrėjome, kaip lanko vaikai mokyklą, e, daugiau Romų vaikų nebaigia mokyklos negu kad, pavyzdžiui, e, kaimynų vaikų. Ir tikriausiai nėra nieko keisto, kad nedarbas tris kart aukštesnis tarp Romų negu kad tarp jų kaimynų. Matome didžiulius iššūkius Dėl to labai svarbu užtikrinti, kad valstybės narės ir toliau dirbtų, kad būtų gyvendamos Romų integravimo strategijos. Tos strategijos yra labai svarbus elementai pokyčiams užtikrinti. O pokyčiai yra būtini valstybėse narėse, kur gyvena e, nemažos Romų bendruomenės. Mūsų agentūra ir e, toliau atliks tyrimus e, Romų gyventojų. Mes taip pat e, turime specialią darbo grupę, kurioje dirba valstybių narių atstovai, bando išsiaiškinti, kaip geriau vertinti e, Romų integravimo pažangą. Mes bandome užtikrinti atskaitomybę aukštesnių lygmenių tiek uh, naudojant tiek nacionalinės, tiek ES lėšas. Lėšų šioje srityje nėra daug, bet jos turi būti naudojamos kur kas geriau. Galiausiai dėl vaikų. Jau minėjau Romų vaikus, švietimą. Jeigu pasižiūrėsime į gyventojus apskritai, pamatysime, kad vaikai labai nukentėjo nuo ekonominės krizės. 30 procentų vaikų uh, E, susiduria su skurdu, socialinė atskirtimi, skaičiai šokiruojantis ir turime labai būti atidus Europoje, kad neprarastume visos kartos. Mūsų agentūra dirba šioje srityje. Šiuo metu mes E, gilinamės į smurtą, e, priešiškumą vaikų su negale atžvilgiu, taip pat žiūrime į vaikų apsaugos sistemas, sistemas apskritai, kaip jie e, apsaugomi, gilinamės taip pat, kaip jie gali naudotis teisingumo sistemą. Tai yra keletas elementų, svarbiausių dalykų. Ir tikiuosi, kad tai šiek tiek parodo mūsų agentūros darbą. E, baigdamas norėčiau paminėti keletą elementų kitiems metams, kas bus svarbu. Pirmoji ataskaita, kurią paskelbsime, tai yra labai susijęs su jūsų darbu, bus ataskaita apie išnaudojimą Europos Sąjungoje arba, e, kitaip tariant, šiuo laikinę vergovę. Aišku, šio laikiško, šio laikiško nieko nėra. Vergovė tai yra senas reiškinys, labai bjaurus, bet jis aktualus Europoje. Mes bandome iš teisinės perspektyvos ir socialinės perspektyvos gilintis į šį klausimą, atliekame apklausas, bendraujame su darbo inspektoriais, kitais asmenimis, bandydami išsiaiškinti silpnasias grandis Europoje šiandieną kita ataskaita, kuri bus paskelbta. E, bus e, e, pratesimas pirmosios apklausos apie etinės mažumas. Mes pirm, per pirmąją apklausą apklausime 25 tūkstančius mažumų atstovų. Ir tai yra toks pirmas pakartotinis darbas, kuris mums pademonstruos tam tikras tendencijas. Pasižiūrėsime bendrą vaizdą. Tai yra tarsi naujas elementas mūsų ankstesnių atliktų apžvalgų. Pasižiūrėsime į etninės mažumas, kitas mažumas ir kelsime klausimą, ar e, pasieksime 20 metų tikslus, kurie prieš keletą metų buvo nustatyti, ar žengėme teisingą linkme. Mes su jumis e, mielai aptarsime mūsų išvadas po to, kai jas pateiksime jums. Mes turime galvoti apie tai, kokios yra kliūtys e, atviresniai visuomeniai, kokios yra kliūtys pakliūti į darbo rinką, į švietimą ir kitas svarbiausias žmogaus gyvenime sritis. E, turėčiau ir tokį prašymą jums. Mes 2000, nuo 2008 metų e, siekėme pažangos dėl ES horizontaliosios direktyvos E, tiems, kurie yra diskriminuojami ES, ši direktyva bus nepaprastai svarbi ir labai svarbu ją patvirtinti. Man labai džiugu matyti, kad ir komisija jai daug dėmesio skiria. Penkerius metus jau hartija galioja, kaip sakiau pradžioje, mes e, galėjome daugiau pažengti ekonominės finansų politikos srityje. E, norėčiau, e, kad e, ateityje tvirtesnis poveikio vertinimas e, būtų atliktas vertinant teisės poveikį joms įvairių politikos priemonių. Tai nėra pernelik sudėtinga, galima tą padaryti ir aš manau, kad mes tikrai matysime įdomių ir vertingų rezultatų. Ačiū Jums uždėmesį. I... Ačiū. Dabar suteiksiu žodį pirmiausia suteiksiu žodį poniai Šatė, EPP frakcijos vardu, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė direktoriau. E, taip, ačiū už tai, kad nušvietėt klausimą, nes tai e, mes šiaip jau, tai, tai tiesiogiai rūpi mūsų komitetui. Na ir dabar grįšiu prie jūsų išvadų. Jūs pasakėt, kad mes padarėm pažangą. Tačiau, tačiau. Taip, e, vis dėlto vertinant e, penkerius metus, tai matau, kad vis dėlto nedideli žingsneliai buvo žengti. O dabar pagrindinių teisių laikymosi padėtis, ypač e, mažumų pagrindinių teisių laikymosi padėtis tai kyla klausimas, ar nereikėtų pirmiausia imtis e, nuo administracijos, tam, kad būtų galima geriau sutelkti valstybių narių administraciją būtent šiuo klausimu. Jūs sakėt, e, jūs minėjot kartu konvenciją pagrindinių teisių, kad, kad ją, ją, jos reikėtų laikytis, ją reikėtų įgyvendinti. Ir vieni E, grandis, kurios įgalintų tos konvencijos laikymasi, tai mūsų administracija, valstybių narių administracija. Tai klausimas, gal jūs turit konkretesnę tam tikrą viziją, e, galbūt įsivaizduojat pažangą, jeigu esat optimistiškas, ar, ar įsivaizduojat, kad vis dėlto to E, reikės dar gerokai didelį kelią nueiti, jeigu jūs e, netiek optimistiškai nusiteikęs ir tokiu atveju, e, kaip jūs įsivaizduojat, kaip būtų galima įtraukti administracijų darbą. Antras dalykas, jūs kalbėjot apie vaikus, apie grėsmę jiems skurdo požiūrių. Ir šiuo atveju mokykla yra labai svarbus vertas tam, kad būtų galima integruoti vaikus, jaunuolius. Tai gal jūs e, turit vaizdą to, kokia yra padėtis valstybėse narėse, turiu galvoje, gal turit gerosios praktikos tam tikrų pavyzdžių sakykime, tokiais atvejais, kai panaudojamas nuotolinis, nuotolinis mokymas, tam, kad būtų galima geriau vėlgi įtraukti į mokymą e, migrantų e, vaikus jaunuolius. Ir trečias klausimas irgi susijęs su realizmu. Pone direktoriau, e, kaip jūsų manimų, kokie mūsų, jūsų manimų silpnieji mūsų aspektai, silpnosios pusės? Ačiū, toliau Ula Kristensen iš socialdemokratų frakcijos. Ačiū, ponė Kerum už e, pateiktą informaciją. Ir aš sutinku su jūsų išdėstytais prioritetais, kad daugiau reikėtų dėmesio skirti į vaikus, į e, Romų bendruomenę. Tačiau žvelgiant plačiau Europoje, E, turiu galvoje žmonės, kurie migruoja viduje Europos Sąjungoje, nes kalbam apie laisvą darbo jėgos judėjimą, bet kita vertus mes girdim e, tokių nekokių pavyzdžių, tokių atvejų, kai su žmonėmis netinkamai elgiamasi. Uh, Tad e, vėlgi, jeigu žmogus išvyksta iš vienos valstybės narės į kitą, tai e, kitoje valstybėje narėje jis turi turėti tokias pat darbo sąlygas kaip ir to šalies piliečiai, bet dažnai taip nebūna neretai e, žmonės diskriminuojami tiek e, darbo sąlygų prasme, tiek atlyginimų prasme. Tai klausimas, gal jūs turit konkrečių skaičių iliustruojančių, rodančių štai šitą reiškinį, kiek jis paplitęs Europoje. Ačiū. Jūta Steinruk. Toliau. Jūta Steinruk, socialistų frakcija. Labai ačiū. Ačiū, ponė Kierum už pateiktą informaciją. Taip, aš konstatuoju, kad jūsų agentūrai išties iš ties dar daug darbo teks nuveikti. Antai gruodžio trečioji yra neįgaliųjų e, diena. Ir jūs kalbėjot apie neįgaliųjų E, pagrindinės teisės, e, jų būtent teisė į darbą, teisė į, į mokymą. Tai gal jūs galėtumėte apie tai pakalbėti, kartu jūs minėjote apie tyrimą atliktą ES lygių. Kartu matom, kas e, darosi darbo rinkoje. Antai mano kolega prieš mane kalbėjęs, kalbėjo apie e, e, darbuotojus, kurie, kurie keliauja ar kurie perkeliami iš vienos valstybės narės į kitą ir jų darbo sąlygas. E, tokias darbo sąlygas, kai, sakykime, sudaromos darbo sutartys, nenumatant konkrečių valandų skaičiaus, tiesiog galima tiesiog juos iškviesti paskutinę akimirką į darbą. Ir neretai tokie atvejai kertasi su ES piliečių pagrindinėmis teisėmis. Ačiū. Guen. E, Rinė Ronija Kari. Pirmiausia, labai ačiū už labai įdomią informaciją, ačiū už jūsų darbą, kurį jūs veikiat agentūroje. Labai svarbu žinoti, ką jūs veikiat. Gal aš truputėlį užbėgsiu įvykiams e, už akių, bet dabar dar norėčiau grįžti prie šio laikinės vergovės. Antai tarptautinė e, darbo organizacija mm, yra e, nustačiusi, kad maždaug aš, aš, 870 tūkstančių žmonių dirba vergų sąlygomis. Tai, ir tai Europos Sąjungoje, tai klausimas kyla, ar valstybės narės turi priemonių tam, kad būtų galima veiksmingai kovoti su e, tokiais darbo santykiais, kaip būtų galima sustabdyti šitą reiškinį. Nes man susidarė uh, E, susidaro įspūdis, kad e, iš tikrųjų tas reiškinys e, labai plataus masto, bet ne visada jis aiškiai dokumentuojamas. Ačiū. Toliau ponė Silikijotis. Ačiū, ponė Kerumai. Taip, jūs kalbėjote apie aktualiausias problemas. E, susijusias su tai problemas, iš, pirmiausia, su kuriomis susiduria jaunuoliai, nepilnamečiai, Tai taip minėjot, kad ekonominė krizė, e, nuo jos ypač nukentėjo tie žmonės, bet kartu jie nukentėjo ir nuo taupimo programų. Tad e, kita vertus vėl politinių, e, politinių lygių priimti sprendimai dažnai kertasi su pagrindinėmis teisėmis ir gerovės valstybės tiesiog apribojamos vis labiau, atsiranda vis daugiau pusiausviros pažeidimų, turiu galvoje lyčių lygybę, turiu galvoje kartu vaikus, kurie per anksti palieka mokyklas, kartu turiu galvoje problemą susijusią su senyvų, senyvų žmonių veikla, e, slauga. Ir vėlgi mažėja užimtumas, darbo santykiai prastėja. Ir visa tai išplaukia iš politinių lygių priimtų sprendimų, kurie dažnai priimami pamirštant jaunimą. Nes nereikėtų pamiršti, kad tokios pusiausvėros nebuvimas skatina kartu rasizmą, skatina ksenofobiją. Jūs paminėjot bendro pobūdžio problemas, tačiau galbūt galėtumėt pateikti konkrečių problemos sprendimo būdų ir kaip jūsų manimų tai susiję su politiniais sprendimais dėl būtent taupimo politikos ir, ir iš to kyla problemos, kurias matom. Taip, toliau Lopės permėjo. Labai ačiū. Pirmiausia, ačiū, ponė direktoriau, už jūsų e, informaciją pateiktą jūs įvertinot, e, vėlgi e, puikiai analizė. Bet kita vertus, aš kalbėdama apie Ispaniją, tai galiu konstatuoti, kad pas mus dėl tos griežtos taupimo politikos vis daugiau atsirado skurdo. Ir pas mus e, Ispanija pagal vaikų skurdą yra tiesiog viena iš pirmaujančiųjų valstybių ir kartu labai sudėtingi sudėtingos darbo rinkos sąlygomis. E, pas mus jau vėlgi buvo atlikta e, sveikatos sistemos reforma, e, bet vėlgi atsirado nemaža diskriminacija. Aš pritariu jūsų išvadoms. Ne visos šiaip jau procedūros šiaip jau yra homogeniškos valstybėse narėse paminėtinos moterys, e, visi e, būtent e, politi, politikų, tai taupimo politika ypač paveikia moteris. Antai ar pas mus 8 procentai moterų yra 8 procentais neįgalių moterų dirba mažiau negu palyginti su vyrų padėtimi. Tad e, vėlgi e, visi tie pavyzdžiai e, kelia tam tikrų klausimų, kiek būtų galima tada pasiekti strategijos 2020 tikslų, sumažinti nedarbą. Tad e, vėlgi, kaip e, užimtumo politiką galima tada suderinti su dabartinė ekonominė taupimo politika? Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Το θέμα της αντιμετώπισης, αδήλωσης, ότι το θέμα της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με το πρόβλημα των παράνομων μεταναστών. Λέω παράνομοι μετανάστες. Dėkuoju, sakėte per savo pasisakymą, kad yra problema su nedeklaruotu darbu ir kad E, tai yra susijęs su nelegalia migracija. Tai yra gerai žinomas dalykas, e, bet valstybės narės turi atitinkamus įstatymus e, ir jų nesilaikoma. Nereikėtų plakti tų dviejų skirtingų dalykų į vieną. Mes matėme kai kuriuose regionuose, kad yra milijonai bedarbių ir daug žmonių kurie dirba nedeklaruodami savo pajamų, iš tikrųjų nemoka mokesčių. Ir Ir tai galbūt problema, kurią jūs jau esate ištyrę. Norėčiau daugiau informacijos apie grupės, kurios yra tarsi atskirtyje, nes darbdaviai nesilaiko darbo įstatymų. Um, mm, to, co pan przedstawił, jest oczywiście mm, bardzo. Ačiū. Jūsų pateikta analizė be jokios abejonės yra labai svarbi mūsų darbui. Aš kaip sociologas susidariau įspūdį, kad pristatėte keletą e, klasikinių atvejų, kaip yra pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės. Būtent todėl ir pristatėte tuos atvejus, mes matome tas klasikinės grupės, kaip Romų bendruomenė vaikai arba neįgalieji, e, kurių pagrindinės teisės yra pažeidžiamos. Tačiau turėčiau klausimą. Ar jūsų agentūra Jūsų vadovaujama agentūra kreipia dėmesį į didėjančią tendenciją, kuri ryškėja pavyzdžiui Vokietijoje, kai Romų bendruomenės e, daro vis didesnę įtaką tam tikruose miestuose ir miesteliuose ir naudojamasi tokiais sudėtingais atvejais, nes yra ir paslėptos diskriminacijos atvejų, tačiau susidaro įspūdis, kad jūsų pristatymas yra susijęs su tam tikra Europos dalimi. Yra ir kita Europos dalis, kurioje yra mažesni ištekliai ir problemos nėra visiškai tokios pačios. Pavyzdžiui, aš galvoju apie savo šalį, yra problemų dėl galimybės naudojimosi sveikatos priežiūros paslaugomis ir kartais tenka labai ilgai laukti, kol galima gauti gydytojo konsultaciją. Ar jūsų agentūra tyria tokius atvejus? Ir kitas klausimas yra Lenkijos našlaičiai. Iš tikrųjų, jie ne visai tiesioginė prasme našlaičiai, nes jų tėvai išvyko dirbti į užsienį, bet e, jie likę našlaičiai savo šalyse. Mūsų šalyse taip pat yra didelė diskriminacija e, mažose ir vidutinėse įmonėse ir tos, apie tas problemas buvo kalbėta. Taigi yra įvairiausių būdų, kaip yra pažeidžiamos pagrindinės teisės. Pavyzdžiui, rinkimų teisė visai neseniai per Lenkijoje įvykusius rinkimus buvo rinkimų pažeidimų ir tokiu būdu buvo pažeistos pagrindinės žmogaus teisės, nes tuomet dėl to sumažėja pasitikėjimas demokratinėmis institucijomis ir žmonės pasijunta socialiai atskirti. Tai ypač jaučiama skirtinguose Lenkijos regionuose. Ir apskritai žmonėms atrodo, kad jų teisės yra negerbiamos. Europos parlamente mes turime atsižvelgti į visas socialinės politikos rytis ir matyti bendresnį vaizdą. Na, aš tikrai nesumenkinu jūsų paminėtų dalykų svarbos, bet manyčiau, kad viską reikėtų vertinti iš platesnės e, perspektyvos. EPP e frakcijos atstovai. Ačiū pirmininkė, labai ačiū už tokius įdomius informacijos elementus, kuriuos pristatėte ir matome, kad reikia tikrai dar daug darbų nuveikti iš jūsų pasisakymo. Uh, Norėčiau pasakyti dėl vieno konkretaus dalyko, tai yra e, dėl asmenų su negale. Prancūzijoje, kaip ir kitur, tikriausiai, aš bent jau taip įsivaizduoju, gal jūs man pasakysite, įmonės privalo e, tam tikrų dalykų imtis dėl neįgaliųjų įdarbinimo. Bet dažnai. E, Įmonės užuot įdarbinusios neįgaliuosius e, geriau pasirenka mokėti baudas dėl įvairių priežasčių. Paprasčiausiai sakoma, kad e, sunku organizuoti darbą, pavyzdžiui, užtikrinti galimybę patekti į patalpas ar ergonomiškai įrengti darbo vietas. Norėčiau paklausti, kaip yra kitose valstybėse narėse. Prancūzijoje, pavyzdžiui, E, egzistuoja teisės aktas, kuris taikomas uh, užtikrinimui prieigos prie viešųjų vietų, nebūtinai įmonėms tas tekstas egzistuoja, bet jisai nėra taikomas. Uh, būčiau dėkinga Jums už paaiškinimą. And the last question, Mr. Martin. Uh. Ponas Marta iš. Si. Merci, monsieur le directeur, pour tous ces sujets abordés. Ponas Martin iš paix, les Roms, les enfants et vous avez... E, jūs kalbėjote apie įvairias problemas, taip pat apie vergyją Europoje. Uh, E, tai yra susiję su visomis visuomenėmis ir e, tai liečia pačius silpniausius e, asmenys, neįgaliuosius, vyresnius gyventojus, vaikus, kurie neturi, kas jiems padeda. Jūs kalbėjote apie Romus ir sakėte, kad būtinai reikia juos integruoti. Taip, kodėlgi ne? Tačiau norėčiau jūsų paklausti, ar Romai tikrai nori integruotis, gal reikėtų pirmiausia ieškoti atsakymo į tą klausimą. Ir aš taip pat e, sakyčiau, asimiliacija. Jeigu terminas būtų vartojamas, galbūt mes galėtume jums padėti šioje srityje. Dėl vaikų, kaip Europos pagal, gali pakeisti tėvus. Gal pirmiausiai tėvai turi šviesti, lavinti savo vaikus. Ar jūs, gerimas direktoriau, nebandote imtis e, pernelyg didelių pareigų 28 valstybėse narėse? Gal pirmiausia reikia ke, spręsti problemą susijusią su tėvais, kurie palieka savo vaikus dėl vergovės Europoje. Jūs kalbėjote apie šią problemą, tai yra naujasis neokolonializmas šio laikinės visuomenės. Bet gal Europa yra paskelbusi e, laisvą sienas pagal šengeno sistemą, taip pat laisvą paslaugų ir pirmiausia asmenų judėjimą. Ir ar nebus Europa, kuri e, darbuotojų komandiravimo direktyvą patvirtino? Gal e, ne Europa atvėrė savo sienas aplink. Ir taip pat yra e, tam e, tikri žmonės, kurie e, e, bėgo iš kitų šalių nuo bado ir kur E, dabar dirba e, rūsiuose, viešbučių ir kitur už neaišku kokį atlyginimą. Ir dėl to atsiranda nauja vergovės, na, vergovė kaip naujas reiškinys. Visi užsieniečiai, kurie atvyksta, uh, E, kalbama apie seną reiškinį, kuris vadinamas pozityvę e, diskriminaciją. Jūs tikriausiai, gerbimas direktoriau, žinote, nes tai yra jūsų darbas būtent analizę atlikti. Jūs gal žinote, kad pozityvi diskriminacija tampa e, tam tikra preferencija užsieniečių atžvilgių. Būkite budrus ir žiūrėkite į tai, kaip kas vyksta, nes E, aš tikrai e, labai vertinu jūsų darbą ir bijau, kad, kad tos teisės, e, tų žmonių, kuriuos jūs ginate teisės, bus užsieniečių pirmiausiai teisės, kad netaptų taip ilgainiui. Puiku, suteiksiu Jums dešimt minučių. Gal galėtumėte atsakyti į visus klausimus. Taip, kaip pagrindinių teisų agentūros uh, E, direktorius neturite, jums nebūtina atsakyti į visai visus klausimus. Ačiū pirmininkė, ačiū jums visiems už e, labai turtingus, išsamius, gilius klausimus. Kadangi Turiu tik 10 minučių, tai atsakysiu trumpai, nes būtų galima išplėtoti kiekvieną klausimą į visos dienos seminarą. Pirmą klausimą uždavė ponė Šato dėl mažumų Europoje ir dėl administracijos, dėl to, kas vyksta vietos lygmeniu. Manyčiau, kad labai svarbu yra, kalbant apie iššūkius žmogaus teisų srityje, ar kalbėtume apie Romus ar kitas grupės, tai matome, kad žmogaus teisės pažeidžiamas dėl to, kad pati sistema, sistemoje nėra priemonių, kaip tinkamai reaguoti į tai, ar tai būtų vietos, ar savivaldybių lygmenių, ar ES lygmenių. Mes paprasčiausiai neturime bendro jungtinio požiūrio dėl to, kaip spręsti daug klausimų. Jeigu daug, geriau bendradarbiautume horizontaliai, horizontaliu būdu, o ne vertikaliu, tarp skirtingų lygmenų, tai turėtume, e, tikrai rastume daugiau galimybių spręsti tas problemas. Žinome, kad 21 savivaldybė turi didelių problemų dėl Romų klausimų. Ir ką galima iš to išmokti, kaip būtų galima susijęti e, tas institucijas ir valstybinės valdžios institucijas ir kaip jos galėtų bendradarbiauti su Romų bendruomenė ir su daugumos bendruomenė. Ir e, taip pat įtraukiant retninės mažumas ir kitas pažeidžiamas grupės. Suprantama, kiekviena iš jų patiria skirtingas problemas, bet iš esmės susidurėme su panašiomis problemomis ir imamasi daug svarbių žingsnių. Pavyzdžiui, yra nacionalinės strategijos Romų klausimų. Jose nurodoma, kad e, reikia nustatyti politinius tikslus, reikalinga atskaitomybė ir tuo met galima nustatyti tas silpnasias sistemos vietas. Taigi skirtingose srityse būtų galima ieškoti būdų, kaip sustiprinti darbą. Taigi tikiuosi atsakiau jūsų klausimą dėl švietimo. Ne vienas e, parlamento narys minėjo tai. Kalbant apskritai, agentūra nedirba švietimo klausimo plačiaja prasme. Jūs minėjote ir kitus klausimus, sveikatos priežiūros pavyzdžiui. Ir taip yra todėl, kad turime dirbti ES kompetencijos rytise. Taigi daug klausimų, kuriuos paminėjote, yra susijęti su valstybių narių kompetencijomis, o ne ES kompetencijomis. Taigi labai dažnai tie klausimai yra susiję su mažumomis, su jų diskriminavimo ir tam tikrą prasme su vaiko teisų klausimais. Apskritai agentūra netlieka apžvalgos dėl situacijos švietimo srityje. Taip mes nagrinėjome klausimus susijusius su etninėmis mažumomis ir visai neseniai buvo daug kalbama apie etninių mažumų švietimo klausimus ir LGBT klausimus, kaip žmonės jaučiasi marginalizuojami švietimo sistemoje. Būtų galima pasakyti, kad Europos Sąjungai iš tikrųjų labai sunku spręsti tuos žmogaus teisų pažeidimo klausimus, nes žiūrint į tai iš mažumų perspektyvos galima užduoti klausimus, kuo man tai naudinga. Todėl mes e, e, rengsime tokią diskusiją ir rengsime uh, didelę apžvalgą dėl žmogaus teisių situacijos ir apžvelgsime situaciją visoje visuomenėje. Dabar pereisiu prie laisvo judėjimo klausimo ir kai kurių su tuo susijusių problemų. Mes turime įvairiausių skaičių dėl vadinamojo socialinio dempingo. Darbo rinkos problemos vėlgi yra ne pagrindinių teisių darbo tvarkės rytyje. Taigi pagrindinių teisių agentūra įsikiša tik tuo met, kai yra išskirtinis išnaudojimo atvejis. Ir, bet esu įsitikinęs, kad E, daug kitos informacijos taip pat būtų labai naudinga, kalbant apie socialinį dempingą. Mes vis dar dirbame prie ataskaitos dėl darbo rinkos inspektorių, dėl to, kai, ko jie ieško, kaip jie atlieka savo užduotis. Ir mus tikrai nustebino tie dalykai, kuriuos nustatėme. Vėlgi yra ir išskirtinių išnaudojimo atvejų ir kitokių aspektų šioje srityje. Toliau dėl švietimo, manau, kad pagrindinius klausimus atsakiau. Mes daug informacijų šio klausimu neturime. Toliau e, buvo užduotas klausimas e, dėl tarptautinės darbo organizacijos ir 840 tūkstančių žmonių, kurie gyvena tam tikroje pažeidžiamoje situacijoje. Taip yra e, tokių problemų. 840 tūkstančių žmonių, kurie gyvena vergovės sąlygomis, Na, manyčiau, kad 3-4 tūkstančiai gal tikrai jau būtų tokie realūs skaičiai. Bet tikrai e, žmonių yra labai daug, kurie gyvena vergovės sąlygomis Europoje. Mes darbą šio klausimu pradėjome 2009-aisiais ir dirbome kartu su Europolu. Ir sakėme, kad šiuo klausimu nacionaliniu lygmeniu atliekama labai mažai ir policija, ir kitos teisės saugos institucijos, ir darbo inspekcijos iš tikrųjų tuo visai nesirūpina. Uh, mes pradėjome didinti informo, informuotumą ir dabar jau daug daugiau žinoma tuo klausimas, bet vis tiek reikia dar daug ką padaryti. ES politinės, sistema, politinės sistemos turi pripažinti, kad tai yra didelė problema, tačiau vis tiek dar daug ką reikėtų padaryti dėl to, kad būtų įmamasi tinkamų veiksmų. Mes anksčiau jau turėjome skaičius dėl šių problemų. Uh, Toliau dėl parlamento nario Silkiusis klausimo dėl e, taupimo priemonių ir jų pasiekmių, dėl finansų krizės. Na, nelabai, negalėčiau kom, komentuoti šių dalykų, tačiau uh, ataskaitoje yra pabrėžta ir tai aš sakiau e, įžanginėje kalboje, kad ekonomistai turėtų dirbti kartu su žmogaus teisų srityje besispecializuojančiais teisininkais, kad būtų galima atlikti poveikį žmogaus teisėms, kokį, sprendimą, kokį poveikį sprendimai turi žmogaus teisėms. Ir kai mes šiuos klausimus nagrinėjame, tai labai paviršutiniškai galime pasakyti, kadangi nesame ekonomistai, kad tas neigiamas poveikis žmonėms galėtų būti iš... palengvintas arba kad jo būtų galima visai išvengti, jeigu būtų iš pradžių galvota apie žmogaus teisės įvedant taupimo priemonės. Taigi šį klausimą reikėtų spręsti. Dėl lotas pirmąją klausimo. E, kalbėtos atsiprašo, nemato jūsų pavardės ant kortelės, mažomis raidėmis užrašyta. Taigi, kaip jau minėjau, tos klausimus mes vis dažniau įtraukiame į savo darbo tvarkę ir Ispanijoje buvo suteiktas apdovanojimas dėl darbo siekiant pažaboti smurtą prieš moteris, nes lyčių klausimą reikia įtraukti ir į kitų klausimų sprendimą. Mes tiesiogiai nedirbame lyčių lygybės rytyje, e, tuo klausimu dirba kita agentūra, tai yra lyčių lygybės agentūra įsisteigusi Vilniuje, tačiau mes nagrinėjame kitus aspektus. Pavyzdžiui, e, mūsų ataskaitoje rašoma apie Romų tautybės moteris ir apie neįgales moteris. Kalbant apie neįgalumą, tai smurtas prieš neįgaliuosius arba nepykantos nusikalt... vedini nusikaltimai prieš neįgaliuosius e, tampa vis didesnė problema. Toliau buvo užduotas klausimas dėl e, išskirtinio ekstremalaus išnaudojimo. Ir jeigu panagrinėtume tuos atvejus, kai darbdaviai nesilaiko taisyklių, tai tai ir būtų susijęs su tais išnaudojimo atvejais. Kitas klausimas dėl Romų. Jūs minėjote galimybę naudoti sveikatos priežiūros paslaugomis ir taip pat kalbėjote apie rinkimų įstatymus. Europos Sąjunga tikrai turi įgaliojimų šiuose srityse ir mes matome, kad yra daug problemų kai atlikome visuomenės, ty, atliksime tyrimą dėl šios situacijos. Kalbant apie neįgalumą e, darbo rinkoje Prancūzijoje, tai agentūra neturi skaičių dėl verslo kultūros, bet komisija vis labiau uh, E, kalba apie įmonių socialinę atsakomybę ir tai, kaip yra sprendžiami neįgalumo klausimai. Ir e, šis klausimas turėtų tapti dar svarbesniu įmonių e, darbo tvarkėje. Galėčiau pasakyti, kad dabar situacija tokia, kai jau reikia imtis veiksmų ir jūsų pavyzdys iš tikrųjų mums tai priminė ir mums reikėtų dirbti šioje srityje ir reikėtų žinoti, kaip sustiprinti dialogą su įmonėmis. Ponas Martin uždavė klausimą dėl Romų ir jų noro integruotis. Manau, kad visų pirma, Romai, bent jau tie, su kuriais buvau susitikęs ir praėjusią savaitę buvau susitikęs su Romų bendruomenės atstovais, tai su vienos valstybė, vienoje valstybėje narėje esančia miestelio didelė bendruomenė, tai supratome, kad norima išvengti skurdo Ir iš tikrųjų e, Romus reikėtų geriau įtraukti ir su pačiais Romais tartis, kaip jie norėtų būti įtraukti. Bet taip pat matėme ir dabar matome, kai vykstame į e, Romų apgyvendintas vietovės. Tai matome, kad švietimui skiriamas vis didesnis vaidmuo ir tie, kurie dabar yra 20 metų, tai jie turės daug geresnį išsilavinimą nei jų tėvai. Taigi šis beitas vyksta šioje srityje ir tie pokyčiai yra teigiami. Tai galiu patvirtinti ne tik iš statistinių skaičių, bet ir e, iš savo apsilankimų Romų bendruomenėse. Taigi tiek, ačiū Jums. Dėkuoju pono Kierumui už jo atsakymus. Jūs tikrai bandėte e, visiems atsakyti. Ačiū, kad e, atsakėte į klausimus. Dabar penktasis darbo tvarkės punktas. Štalies tai yra susijęs su mūsų dabartinė diskusija, tai yra Europos platforma skirta e, sustiprinti ne e, deklaruoto darbo e, prevencijai. Prašom, ponia Pirinski, žodis jums. Pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai nedeklaruojamo darbo nustatymo problema jau yra e, aptariama keletą metų. ES institucijos apie tai kalba. E, bet, pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad atėjo laikas e, spręsti problemas, nes padėtis negerėja, atvirkščiai ji tampa vis aktualesnė, vis sudėtingesnė. Jūs ką tik tai sakėte, kad uh, Iš ką tik įvykusios diskusijos e, pastebėjome, jog e, šis elementas labai neigiamai atsiveikia pagrindiniams teis, e, teisėms, kurios numatytos sutartyje, hartijoje ir mano nuomonė atėjo laikas labai tikslingai žengti į priekį, imtis veiksmų, kovojant su šio reiškinio apraiškomis ir šaknimis. Komisija yra paskelbus iniciatyvą skirtą platformai sukurti, kur leistų pagerinti bendradarbiavimą, užkeliant kelią, e, nustatant atvejus nedeklaruojamo darbo. E, taryba taip pat spalio vidury patvirtino e, savo poziciją. Taigi dabar mums tenka patvirtinti poziciją, kad galėtume pradėti konsultacijas ir tikiuosi bus priimtas galtinis sprendimas dėl šios platformos. Norėčiau dar, e, gerbiamą pirmininkę, atkreipti kolegų dėmesį į tikslą, kuris turėtų būti kelrodė žvaigždė mums. Tai E, yra rezoliucija, kuri tikrai kažką turėtų pakeisti iš esmės. Kalbu apie 34 pakeitimą pasiūlyme, kur sakoma, e, kad begrindinis platformos tikslas būtų sukurti papildomą vertę ES e, lygmenių Taip pat e, valstybės narės e, kartu su socialiniais partneriais turėtų e, siekti sėkmingai spręsti šią problemą. Atsižvelgiant tai, ką ką tik išgirdome, visi tikriausiai supranta, kad per pastarusius keletą metų sumažėjo darbo inspekcijų svarba ir tai kelia labai didelį susirūpinimą, nes e, vyresnių inspekcijos, e, darbo inspektorių institucija buvo labai svarbi, kuri užtikrino, kad e, valstybės narės e, laikytųsi geriau e, darbo įstatymų, įskaitant kovos su nedeklaruojimu darbu srityje. Dar norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į vieną papildomą aspektą, kuris, mano nuomonė, yra būtinas tam, kad platforma taptų veiksmingesnė E, tai yra įforminimo, įteisinimo darbo vietų savoka. Reikėtų ne tik tai siekti sumažinti nedeklaruojamojo darbo atveju, bet taip pat imtis aktyvios veiklos, kad būtų galima e, įforminti, įtraukti į e, dabartinę darbo rinką tas e, darbo vietas, kurios priklauso šešėliniai ekonomikai. Ir reikia pasakyti, kad toks reguliarizavimas neturėtų būti e, galimybę įdarbinti žmogės, žmo, žmonės visai neužtikrintas darbo vietas, neapsaugotas, nenumatant gerų sąlygų ar mokant labai mažus e, atlyginimus. Tai tokiu būdu būtų tarsi išnaudojimo įteisinimas. Aš jokių būdų nesiūlau uh, mm, tokių dalykų, bet į šį aspektą darbo platforma turėtų atsižvelgti. Gerbiam pirminkė, iškart kyria klausimas, kaip ta platforma funkcionuos, kokios veiklos ji turėtų imtis, kokie uždaviniai turėtų būti numatyti jai. E, šiek tiek yra neiškumų, gal nuogastavimų netgi iš valstybių kai kurių narių pusės. E, jos bijo privalomų sprendimų, e, bijo, kad jos e, bus priverstos imtis tam tikrų veiksmų, kurių nenorėtų imtis. Tačiau norėčiau kreiptis į visus, kurie svarsto šį klausimą. Prašau laikyti šį klausimą bendromis pastangomis visų suinteresuotų šalių e, vardu, nes tai labai svarbu valdysenai, e, labai svarbu mokesčių sistemai, nes žinome, kad dėl deklaruojamo darbo pažeidėmi įstatymai nemokami mokesčiai, kenčia socialinės apsaugos sistema. taip pat reikėtų socialinį dempingą išgyveninti iš darbo rinko. Verslas turėtų būti labiausiai suinteresuotas nesažininkos konkurencijos išgyvenimu. Taigi platforma turėtų užsitikrinti socialinių partnerių vyriausybių, atitinkamų e, struktūrų, pavyzdžiui, Europos ekonomikos ir socialinio komiteto regionų komiteto atstovus kurie galėtų keistis geriausios, pažangiausios praktikos pavyzdžiais ir pasiūlytų sprendimus išeitis, kovojant su įvairiais nedeklaruojamojo darbo uh, elementais ir taip pat kalbėti apie gerus pavyzdžius, kaip pavyko įforminti, teisinti atitinkamas e, darbo vietas. Aš taip pat rengdamas šį pranešimą daug dirbo ir manau, kad tokia informacija e, turėtų būti paviešinta visiems, visoms e, valstybėms, atitinkams institucijoms. E, taip pat reikia kalbėti apie platformos veikimo praktinius aspektus, kaip ji dirbs, kokiu dažnumu sutiks, kam bus atskaitinga. Aš nenorėčiau dabar per ilgai kalbėti, viskas atsispindi pranešime. Tik noriu pasakyti vieną dalyką. Mes manome, kad parlamentas ir komitetas turėtų sekti, kaip dirba platforma ir paraginti e, ją veikti taip, kaip aš kad ką tik kalbėjau. O baigdamas grįžtų prie pradžios, prie pagrindinių teisių klausimo. Pirmininkė yra pateiktas pakeitimas, tai yra trečiasis pakeitimas mūsų siūlomas, kuriame pasakyta, kad platformos veikla turi atsižvelgti į pagrindinių teisių hartiją 5, 15, 31 jos straipsnius, taip pat atitinkamas tarptautinės darbo organizacijos konvencijas. Ir e, dabar vėlai e, pasvarstysime šį pranešimą. E... Labai ačiū, ponė Pirinski. Pradėsiu nuo Romano Stomts, prašom, EPP frakcijos vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Pirinskui už tokį puikų rezultatą. Matom, kad pateikta net 71 pakeitimo pasiūlymas ir visa tai rodo, kiek darbo įdėta į šį pranešimą, tam, kad būtų galima e, patobulinti komisijos sprendimo pasiūlymą. Mano manimu, komisijos pasiūlymas kaip o toks iš tikrųjų yra e, geras tolimesnio darbo pagrindas, jame atsispindi visų mūsų siekiami tikslai Nors e, mūsų nuomonės dėl tam tikrų klausimų sprendimo gali būti kitokios, bet vis dėlto tikslas išlieka tas pats. Bendras visų mūsų tikslas - tai imtis e, prevencijos, atgrasimo e, priemonių tam, kad nebūtų, tam, kad neklestėtų nedeklaruojamas darbas valstybėse narėse. Tad čia iš tikrųjų vėlgi e, sie, bendras siekis susijęs kartu ir su nedeklaruojamo darbo apimties mažinimu. Labai svarbu, kad čia kuriama numatoma platforma nebūtų tikslas savaime, tačiau kad platforma būtų praktinis įrankis. Akivaizdu, kad pono Pirinskio pateikti pakeitimo pasiūlymai tam tikroms komisijos dokumento vietoms iš tikrųjų e, platesnio pobūdžio yra negu kad e, tai, ką siūlo komisija. Ponas Pirinskis siūlo e, numatyti naujas savokas, tokias kaip darbo įteisinimas, regularization. Tad visą tai ir kitus dalykus mes svarstysim dar. Esu tikra, kad mums visiems teks dar nemažai darbo nors sprendimo tekstas ir trumpas, tačiau dar kartą pabrėšiu, e, šio sprendimo pasiūlymo tikslas e, yra e, mūsų visų tikslas. Todėl tikiuosi ir esu tikra, kad vis dėlto mes pasieksim kompromisinį susitarimą tam, kad galėtume šį tekstą pra taikyti praktiškai. Nenorėtume juk, kad tekstas išliktų vien žodžiai ir tikrai noriu, tikiuosi, gero bendradarbiavimo. Ačiū. Ačiū. E, Aldė vardu ponas Kalvėt Šamrum. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu pono, ponios Tom E, pranešė, šešėlinės pranešėjos vardu, ji šiandien negalėjo atvykti į komiteto posėdį ir aš kalbu jos vardu ir išsakysiu jos nuomonę. Pirmiausia, ši platforma iš tikrųjų suteikia pridėtinės vertės šiais sunkiais biudžeto mokesčių e, padėties metais. Ir Alde frakcija manytų, kad reikėtų remtis komisijos pasirinktą požiūrį, tačiau norėtume pabrėžti štai ką. Reikėtų problemos geresnio, išsamesnio vaizdo. Reikėtų susifokusuoti daugiau į mokesčius, į, į teisės aktų e, kokybiš, kokybę, į administracinės naštos mažinimą. Pritarėm kartu komisijos požiūriui dėl tam tikrų es, svarbiausių esminių valstybių narių e, šiame kontekste ir kartu pritarėm komisijos minčiai, kad į platformą reikėtų įtraukti su klausimu susijusias agentūras, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą, regionų komitetą. Mhm tai svarbu. Na, o dėl mm, vadinamosios šešėlinės ekonomikos e, klausimą, kai yra fiktyvaus savarankiško darbo. E, tad e, iš tikrųjų tas reiškinys yra labai plataus masto. Ir vėlgi, kaip jau sakiau, šešėlinė pranešėja mano, kad e, reikėtų stengtis, jog ši platforma nepasidarytų savotiška superstruktūra, priežiūros struktūra, kurią sudarytų tam tikri inspektoriai, kurie galėtų tada atlikti patikras valstybėse narėse. Tad mano e, šešėlinė pranešėjas sakė, kad reikėtų vis dėlto neišleisti subsidiarumo principų iš akių. Ir tikiuosi, kad e, į tai bus atsižvelgiama. Ir dar galutinis dalykas. Taip, mes sutinkam su visais tais tolimesniais darbais, tačiau vėlgi E, tą mes turėtume daryti neužkraudami papildomos administracinės naštos įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė McIntyre, EKR frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū ponui Pirinskiui pranešėjui, labai ačiū už visą šį darbą, kurį jūs įdėjote iki šiol. Išties labai gerai dabar, kad užsimota kurti tokią platformą. Labai svarbu keistis gerąją patirtim, informaciją, kartu e, tiesiog bendrai stengti suvokti nedeklaruojamo darbo reiškinį. Tad iš tikrųjų platforma gera proga valstybėms narėms įsitraukti į tarp valstybinį bendradarbiavimą ir keistis patirtim. Aš jau anksčiau esu sakiusi, Dabar pakartoju, kad nedeklaruojamas darbas, ypač dviejose srityse, yra labai svarbus dalykas, tai yra mokesčių vengimas, e, nemokėjimas, e, sukčiavimo atvejai kartu. E, tas darbas neigiamai veikia darbuotojus ir kitus dalymus. Na, o nedeklaruojamojo darbo pobūdis, aišku, nevienodas valstybėse narėse manyčiau, turėtume pripažinti štai ką, kad mes negalim viską užmauti ant vieno kurpalio. Aš dabar žiūriu jungtinės karalystės e, požiūrių. 1,7 procentai nedeklaruoja darbo pagal EBPO e statistiką, o kitose valstybėse narėse įsivaizduoju tas skaičius kur kas didesnis. Tad dabar žiūrint uh, į tai, kas dalyvauja šioje srityje, mes apie tai jau kalbėjom kas dalyvautų platformoje. Jeigu dabar būtų numatomas privalomas dalyvavimas, tai taip, aš galėčiau pritarti. Aš įsivaizduoju, kad jeigu norėtume pasiekti darbą, tai visos valstybės narės turėtų prisidėti prie platformos. Bet kita vertus, ta mintis e, būtų kita, tokia, kad reikėtų bet tada m, mm, veiksmų toks negalutinis sąrašas būtų tada neįmanomas. Tai gal tada reikėtų numatyti privalomą dalyvavimą platformoje, o tos valstybės narės, jeigu jos nenorėtų dalyvauti tam tikram veiksme pagal platformą, jos turėtų pateikti argumentų. Bet vėlgi, manyčiau, gal reikėtų tada padaryti tą platformą, dalyvavimą platformoje privalomu, o, o veiksmų sąrašą ne, ne, nebaigtiniu. Dabar dėl darbo įteisinimo savokos kuri čia buvo paminėta. Tai aš norėčiau, kad man daugiau paaiškintų tą reiškinį. Pranešėjas pateikė darbo įteisinimo savoką, būtent <laughs> ir pateikė pavyzdžių, kas į ją nepatenka bet aš norėčiau sužinoti, ką apima darbo įteisinimo savoka. Gal reikėtų dar pašlifuoti pačią savoką, pačią apibrišti, kad iš tikrųjų jai suteiktume tikslę prasme. Nes man vėlgi, jeigu dabar vartosim tokią plačią savoką, tai išplėsim sprendimo taikymo sritį ir tai mane neramina. Dar porą dalykų socialinių partnerių įtraukimas į platformą. Puiku, tikrai teisinga, ypač ES lygių. Tačiau man abejonių kelia štai kas. Jeigu mes dabar nurodinėsim valstybėms narėms, ką šios turi daryti, sakykime, kaip reikėtų konsultuotis atvyksta, prieš atvykstant į, į platformos sustikimus, kokius žmonės reikėtų e, kviestis, tai mes tada imtumėmės tokio mikrovaldymo ir tai nepasiteisintų. Ir galiausia, mes turėtume elgtis atsargiai teikdami pasiūlymus susijusius su keitimusi informacija duomenimis. Nes nepamirškim, kad informacija, tokia, sakykime, kaip mokestinė informacija, turi tam tikrą statusą valstybėse narėse ir yra tam tikrų apribojimų tokios informacijos keitimosi, e, turiu galvoje, duomenų apsaugą, tad turėtume elgtis atsargiai. O šiaip aš įsivaizduoju, kad mūsų laukia įdomios diskusijos ir esu tikra, kad mes tikrai pasieksim gerą kompromisą ir tikrai aš to pati norėčiau. Labai ačiū. Ačiū, dabar suteiksiu žodį poniai Kostadinka Kuneva Gue, NGL frakcijos vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū ponui Pirinskiui, ačiū už tokį gerą darbą, už gerai parengtą pranešimą. Tai yra svarbu. Svarbu daryti žingsnį į priekį. vertinant komisijos pasiūlymą, tai turbūt tas klausimas ir dabar čia, čia kalbam apie platesnius klausimus, ne vien tik tai apie prevenciją, apie atgrasinimą nuo nedeklaruojamo darbo. Uh, labai svarbu kartu nedeklaruojama darbą padaryti e, tokiu teisėtų darbu. Jeigu dabar mes sutartume e, dėl to, kad valstybių narių dalyvavimas platformoje būtų privalomas, tai aš labai apsidžiaugčiau dėl to. Nes e, iš tikrųjų mes turėtume siekti, kad nebūtų socialinio dempingo atvejų Turėtume suvokti šį problemą ir to, tam reikia valstybių narių veiksmų koordinavimo, kad valstybės narės imtųsi suderintų sprendimų, įtraukdamos e, įvairias e, atsakingas šalis. Kita vertus, dabar platformoje nebūtinai turi dalyvauti vyriausybės atstovai tam, kad būtų keičiamasi gerąją praktiką galima į platformą kviestis ir valstybių narių ekspertų, sakykime, išmanančių darbo teisę. Ir galbūt galima būtų numatyti tokią galimybę ateityje tiesiog keistis ekspertais. Tad vėlgi platforma uh, turėtų veikti tokiu principu, kad joje susitiktų tam tikrų klausimų darbo grupės. Toliau kitas klausimas, vėlgi tas nedeklaruojamas darbas, bet tai yra e, gana sena savoka iš 95 metų, nepasikeitusi. Dėl platformos prioritetų ir svarbiausių darbų. Tai reikėtų pirmiausia tikslinti, aiškintis e, ir tikslinti apibrieštis ir kartu vėlgi domėtis naujais nedeklaruojamo darbo e, atvejais ir kurti atitinkamas savokas apibrėžti apibrėžimus, kartu reikėtų vėlgi kalbėti apie įmonių e, įvairių kitų šalių susijusių su nedeklaruojamu darbu atsakomybę. Ir kartu vėlgi kalbama apie patį nedeklaruojamo darbo e, duomenų valdymą. E, ir čia iš tikrųjų situacija yra neaiški, nes, nes vėlgi surinkti duomenys neatspindi visų aspektų. Mhm į tą reikėtų irgi kreipti dėmesį. Tad kartu reikėtų vėl, vėlgi pasirūpinti tuo, kad e, konkrečios tinkamos vyriausybinės struktūros organizacijos e, stebėtų e, padėtį Nes e, vėlgi, jeigu, sakykime, darbdaviai pateikia tik tai pusę duomenų e, viso reiškinio, tai problema neišnyks. Todėl aš norėčiau paraginti, kad pranešėjas pasigilintų į ką tik mano išvardytus aspektus ir kartu e, suderintų poziciją su ir aš kaip e, kartu e, moterų klausimų komiteto e, narė norėčiau, kad šiame pranešime būtų atsižvelgta, atsižvelgta ir į moterų teisės, nes paprastai moteris dažnai nukenčia nuo nedeklaruojamo darbo, nes, sakykime, tokiuose sritise kaip namų būtis dažniausiai dirba moteris. Uh, lot, um, think, um... Ačiū. Manyčiau, kad jau daug svarbių dalykų buvo paminėta. Pirmiausiai ir aš norėčiau padėkoti ponai Pirinskiai. Ir šešėliniai pranešėjai jau turėjau galimybę susitikti ir aptarti savo mintis. Leiskite pridurti tik tris dalykus, kurie, mano nuomonė, galėtų būti patikslinti arba gal reikėtų papildyti juos. Pirmasis dalykas, mano nuomonė, jeigu turėsime tokią platformą Ir jeigu tai turėtų būti koordinuojamų veiksmų pradžia, tai reikėtų įtraukti visus ekspertus, visus suinteresuotusius asmenis, kad būtų galima geriau atlikti šį darbą, nes bijau, kad tai nebūtų tik paraleli struktūra, kuri net, netliktų koordinacinio darbo ES lygmenių su kitais komitetais. Taigi labai svarbu, kad tai būtų įtraukta į šį pasiūlymą. Antras dalykas, e, mūsų diskusijose tai irgi buvo nekarta paminėta, tai kad e, tai turėtų būti tokia platforma, kurioje ne tik būtų keičiamasi nuomonėmis, bet ji turėtų turėti tikslius tikslus. Ypač kalbant apie tai, reikėtų patikslinti tai, kas jau dabar nurodyta platformoje, kada valstybės narės turėtų imtis tinkamų veiksmų. Reikia imtis veiksmų ne tik ES lygmenių, bet kai kuriais atvejais ir valstybės narės turi dirbti kartu koordinuotai. Ir kartais problemas galima išspręsti tik tuo met, kai pačios valstybės narės prisima įsipareigojimus dėl situacijos keitimo. Ačiū, toliau ponas Šulce. Ačiū, ponai Pirinski, už atliktą darbą. Manau, kad e, pranešimo projektas yra puikus. Leiskite e, taip pat pasakyti, kad prieš mane kalbėjusieji taip pat paminėjo visus svarbius dalykus. Svarbu įtraukti valstybės narės į šią veiklą. Tai turėtų būti privaloma priemonė, nes deklaruotą darbą, deklaruot, nedeklaruotų darbo problemą reikia išspręsti kad atsirastų daugiau teisingumo, kad būtų mokės, mokami mokesčiai ir tai yra būtina kiekvienam asmeniui valstybėse narys ir tam turėtume pritarti kai kuriuose Europos valstybėse narėse yra skirtinga nuomonė dėl nedeklaruojamo darbo ir skirtingai vertinamos galimybės kovoti su šiuo reiškiniu manyčiau, kad mums reikėtų vieno bendro, vienos bendros apibriešties, nedeklaruojamo darbo apibriešties, kuriai pritartų visos valstybės narės, kad ta apibrieštis būtų galiojanti ir suprantama valstybėse narėse, kad valstybės narės galėtų keistis informaciją. Ir kad galėtų išlaikyti savo kompetenciją šioje srityje. Taryboje buvo išsakyta gera mintis dėl 11a ir 11b ir aš norėčiau dabar tai pabrėžti. Komisijos dokumento 11 straipsnėje ir aš dabar norėčiau apie jį pakalbėti, nes jame rašoma apie kontrolę ir stebėseną. Manyčiau, kad nepakankamai tie dalykai pabrėžiami ir mums reikėtų dar panagrinėti šį straipsnį ir surasti griežtesnės formuluotės ir galbūt galėtume pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų dėl šio straipsnio. Man labai svarbu ir šiandien tai jau nekarta buvo pasakyta, kad turime užtikrinti kad šioje platformoje dirbtų aukšto lygio pareigūnai, kad jie atstovautų valstybės narės, kad tai būtų e, ne tokia platforma, kuri po keliarių metų nustotų veikti. Reikalinga, kad platformoje dalyvautų tinkamą išsilavinimą turintys ekspertai. Ačiū, panas Marta. Merci. Dėkuoju. Nors mes e, nedalyvavome šiame darbe, bet norėčiau padėkoti pranešėjai Pirinskijai. Jisai štai kam siūlo nedeklaruojamą darbą išgyvendinti, užkirsti kelią jam. Bet kas vyksta? Jūs gyvenate taupimo politiką, tinkamą mokesčio politiką ir uh, Vienoje pusėje yra darbuotojai, e, kurie e, siekia e, kaip iš, galvo, kaip išgyventi ir kitame gal yra įmonės. Įmonės turi pasirinkti, ką joms daryti, ar dirbti čia ir patirti didelius sunkumus, ar išsikelti kitur. Taip pat reikia kalbėti apie komandiruojamus darbuotojus. Tokiems galima mokėti 4-5 eurus vietoj 15 Prancūzijoje. Jeigu kalbėsime apie viešuosius darbus, tai nepriklausomi žmonės e, tą daro ir dažnai yra darbų, kurie yra nedeklaruojami. ir turime galvoti, kaip ar e, e, pasitelkta bus e, pas, pasitelkti, naudojami bus viešiai darbai, bet tas aspektas tampa vis silpnesniu taupimo politikos kontekste ir galbūt ir, ir žmonės sutiks dirbti bet kokį darbą, kad galėtų išgyventi, pamatyti savo vaikus, arba žmonės e, atsigręš į vyriausybės. Jūs savo politiką taupimo e, bandote nustumti žmonės į e, pašarį ir darbdaviai dėl tų baisių sąlygų dabartinių turi vis labiau pasitelti nedeklaruotą darbą ir žmonės taip pat dėl to, kad neturi kitos širties, renkasi tokį darbą. Reikia pirmiausiai galvoti, kaip atsisakyti tos taupimo politikos. Thank you, Mr. Benifai. Ačiū, ponas Benifai. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau kreiptis į pranešėją Pirinskį. E, nuoširdžiausia padėka už pranešimo projektą, tai yra puikus pagrindas mūsų diskusijai, kaip kolegos jau minėjo e, Pritariu daugumai dalykų, kurie yra nurodyti pranešėjo dokumente. Visiškai pritariu pasiūlymą dokumento taikymo srityje ir pavadinime nurodyti darbų e, reguliarizavimą, nes ES piliečiams tai yra labai svarbu jiems labai svarbu turėti tinkamus reguliarius darbus. Europoje reikia susitelkti ties darbo vietų kūrimu, kad būtų galima išbristi iš krizės. Ir ši platforma turėtų padėti pasiekti tokį tikslą. Taigi labai svarbu, kad mes patys prisidėtume prie šios platformos formavimo, turėdami visus šios dalykus galvoje. Tai sukuria papildomą vertę Europai. Mums reikia, kad ta sistema būtų paprasta veiksminga, operatyvinė, ambicinga, e, kai bus rengiamos išvados, taip pat turi dirbti skaidriai, turi gebėti įtraukti socialinius partnerius, institucijas, agentūras į veiklą. Ir šios agentūros darbe turėtų dirbti socialiniai partneriai. Jie turi kartu sėdėti prie stalo. Manyčiau, kad reikėtų rasti vietą ir vieš, vieš, valstybinėms darbo biržoms, kad jos galėtų padėti sustiprinti tos platformos veiksmingumą ir Europos, ir nacionalinių lygmenių. Ir būtent tai yra labai svarbu, kalbant apie šios platformos veiklą. Dalyvavimas platformos veikloje turi būti privalomas. Tik tokiu būdu būtų galima pasiekti tikslų. Valstybės narės turi aktyviai įsitraukti į šį darbą Tik tada bus galima pasiekti bendrus tikslus, ypač kalbant apie sprendimus, siekiant kovoti su nesažininga konkurencija darbo rinkoje ir kovoti su visomis socialinio dempingo formomis. Mes suprantame, kad šie dalykai yra labai svarbus net ir konservatyvesniems kolegoms. Taigi, manau, kad tikrai dalyvavimas į platformos veikloje įsitraukimas būtų visiems naudingas, bet kaip teigia e, kolega Pirinskis savo žanginėje kalboje visų pirma. Reikia siekti tikslo padėti daugumai darbdavių išvengti nesažiningos konkurencijos dėl nedeklaruojamo darbo. Todėl leiskite pabrėžti tai, kad labai svarbu, kad ši platforma būtų įtraukta Europos semestro procesą. Mums reikėtų surasti būdų, kaip ta platforma galėtų parengti savo nuomonės ar rengti ataskaitas, kurios būtų pateiktos ir komisijai, ir tarybai. Kalbant apie praktinius pasiūlymus, kaip būtų galima išvengti nedeklaruojamo darbo, taip pat reikėtų įtraukti socialinius rodiklius į Europos semestrą ir tuomet ši platforma turėtų atlikti labai svarbu vaidmenį. Ačiū. Ačiū Jums. Na, o dabar panas Lenars. Dėkuoju pirmininkė. Džiugiuosi šio pateiktų pasiūlymų. Prisimenu, kad prieš ketverius metus buvo parengta galimybių studija, taigi jau pats laikas tokiam pasiūlymui. Pirinskio pranešime aš pastebėjau, kad yra išsakomas susirūpinimas, kad komisija galėtų norėti siekti daugiau. Labai svarbu, kad būtų surastas būdas, kaip pagerinti duomenų srautą. Tai turėtų būti svarbu siekiant įveikti nedeklaruojamo darbo ir fiktyvaus darbo problemas. Europos parlamento rezoliucijoje mes prašome, kad būtų įsteigta tokia platforma, kuri padėtų kovoti su nedeklaruojamu darbu ir su fiktyviu darbu. Mes žinome, kad šie du dalykai yra labai svarbus. Dokumentų pakete trūksta platformos patariamojo vaidmens matome, kad nelabai yra susijęti teisėkūros klausimai. Taigi reikėtų pagalvoti, kaip sustiprinti tą tekstą, kaip patobulinti jį. Labai svarbu, kad mums visiems būtų akivaizdu, kad ši platforma visai netrukus pradėtų veikti. Tuomet galėtume geriau keistis nuomonėmis ir darbo inspektoriai valstybėse narėse turėtų daugiau išteklių, e, su kurių pagalba galėtų įveikti iššūkius. Pritariu tam, kad mums reikia daugiau, siekti daugiau. Ir e, mes turėtume užtikrinti, kad tai būtų gyvybingas dokumentas e, reikėtų, kad nebūtų per daug įpareigojimų, per daug naujų iniciatyvų nes jeigu per daug institucionalizuosime šią platformą, tai sukursime kliūčių. Jeigu norime, kad ta platforma veiktų ir būtų naudinga priemonė, mums reikėtų, kad būtų e, lankščiai dirbama, tokiu atveju būtų naudinga. Ačiū. Ačiū. Manyčiau, kad dar būtų laiko pastaboms. Komisijai norėčiau suteikti žodį. Taigi, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Labai ačiū pranešėjai už tai, kad jisai taip įsigilino į šį klausimą, jisai padarė labai taiklių pastebėjimų, kalbėjo apie tai, kaip rimtai reikia ES imtis veiksmų bendradarbiavimo srityje. Tokiu būdu būtų sukurta iš tikrųjų papildoma vertė e, tiems veiksmams, kurie iki šiol egzistavo. E, dėkoju pranešėjui, taip pat ir šešėlėms pranešėjams už tai, kad paremė e, komisiją dėl platformos Aišku, tarp valstybių narių egzistuoja dideliai skirtumai, tačiau e, siekėme, kad e, platforma e, privalomai įtrauktų visas valstybės narės. Keletas pastebėjimų. Pirmasis dėl tikslų. Grįžtų prie komisijos pagrindinių tikslų tai yra paskatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir atitinkamų e, veikėjų, kad būtų galima geriau taikyti nacionalinės ir ES taisyklės e, tiek e, prevencijos nedeklaruojamo darbo srityje, tiek baudžiant už tokį darbą įmantis priemonių. Reikia numatyti techninės galimybės e, atitinkamų agentūrų valstybėse narėse, kurios dirba e, kovodamos su nedeklaruojamu darbu. Vienas iš parlamentarų kalbėjo apie tai, kad e, reikėtų galvoti, kaip regularizuoti, įteisinti tokį nedeklaruojamą darbą, bet buvo sakyta ir mes su to sutinkame, kad reikia patikslinti tam tikrus apibrėžimus. E, pat, platformos tikslas yra skatinti oficialaus, e, oficialų darbą, bet klausimai yra keliami visai teisėti. Mes žinome, kad kai kurios valstybės narės turėjau e, tam tikrų įdomių e, regularizavimo pavyzdžių, tam tikros amnestijos darbo rinkoje, bet reikia įvertinti e, tuos pavyzdžius ir tą platformą ir galėtų padaryti. Taip pat reikia galvoti apie specifiką tam tikrų valstybių narių, ypač tam tikrus sektorius E, bet negalime pasakyti, kad visuose sektoriuose galime tuos veiksmus tikrai įforminti, bet reikia pasigilinti dar į šį klausimą. Antras pastebėjimas. Pranešėjas e, labai stipriai pasisako už darbo inspekcijų vaidmenį, tai yra svarbus aspektas valstybės narės e, turi tam tikras priemonės e, nustatyti nedeklaruojamam darbui ir užkirsti jam kelią. E, bet noriu pasakyti, kad komisijos pasiūlymas yra įtraukti ne tik darbo inspekcijas, kai kuriuose valstybėse narėse jos nėra tos agentūros, tos institucijos, kurios užsima nedeklaruojamu darbu, bet mes norėtume, e, kad įvairūs veikėjai įsitrauktų į, šį, į šią veiklą. Mūsų požiūris yra holistinis. Įtraukti administraciją, socialinę saugumą, e, mokesčių, sveikatos apsaugos, e, socialinės apsaugos sistemas, imigracijos įvairias institucijas, su imigrantais dirbančias. E, tokiu būdu galima būtų ir praturtinti platformos veiklą. Trečias dalykas yra valdymas. Kadangi kalbame apie įvairius veikėjus e, gerbimo pranešėjo pakeitimuose, norėčiau pasakyti, kad, kaip ir sakė kai kurie iš kalbėjusių parlamentarų, svarbiausias mums dalykas e, platformos darbo papildoma vertė, taip pat bendro vientisumo užtikrinimas veikiant platformai. Taip pat kai kas pastebėjo, kad komisija nebebus platformos narė e, tai atsispindi pranešėjo pakeitimuose. E, mums atrodo, kad reikėtų dar kartą aptarti šį klausimą. Kodėl komisija turėtų būti toje platformoje e, ir vadovauti jai, yra labai daug e, koordinavimo veiksmų, kuriuos atlieka komisija suderindamas skirtingas e, veiklas, e, komitetų sutelkdama yra įvairios e, struktūros, pavyzdžiui, socialinės apsaugos ir taip toliau, kur, kurioms vadovauja komisija. Mes norime užsitikrinti platesnį bendradarbiavimą, bendrą darbą, kovojant su nedeklaruojamu darbu. E, kiek turėtų veikti platforma? Reikia užtikrinti pusiausvyrą, užtikrinti, kad e, būtų gerai suvoktos e, valstybių narių pozicijos skirtumai mes turime skirtingas priemonės sutelkti tą ekspertizę ir taip pat komisija turi tam tikras prievolės dėl e, Europos semestro šiame kontekste. Paskutinis pastebėjimas dėl priemonių finansinių bei techninių priemonių. Komisija būtent jas tiesiogiai valdo, kalbu apie informacijos technologijų sistemas, kurios minimos pasiūlyme. arba IMI e, sistemą dėl vidau, veikiančią vidaus rinkoje. Reikia užtikrinti veiksmingą valdyseną tos platformos. Taigi tokie mano pastebėjimai būtent dėl šio aspekto. Ačiū. Pone Pirinski, žodis Jums. Dėkuoju, gerbiam pirmininkė. Nuoširdžiausiai norėčiau padėkoti visiems, kurie kalbėjo. Tiems, kurie pritarė pranešimo krypčiai. Taip pat dėkoju už įžvalgas, pastabas. E, atsižvelgsime į jas. Iš tikrųjų pateikta nemažai pakeitimų e, pranešimui, skiriasi jie nuo komisijos pasiūlymo, bet e, vyksta konsultacijos, vyko jos man rengiant pranešimą ir bandysime į viską įsigilinti. Taip pat dėkoju visiems, kurie pradėjo man rengti pranešimą. Jūs tikriausiai suprantate, kad vienas žmogus negali tokio teksto parengti. E, dabar trumpai bandysiu paminėti tuos klausimus, kurie buvo išsakyti. Nekalbėsiu pagal eilę, bet e, pagal temas. De, e, definicijos, brėžimai, nedeklaruojamas darbas. Pone Kūneva ir kiti apie tai kalbėjo. Komisija yra pateikusi pasiūlymą 99 metais dėl apibrėžimo, bet pagrindinė savoka yra tokie nedeklaruojamas darbas ir apmokama veikla, kuri nėra e, neteisėta savaime, tai nėra nusikalstama kažkokia veikla, bet apie tokį darbą nėra pranešama valdžiaus institucijoms. Ir kai kyla klausimas, kas būtų tas regularizavimas, E, kalbant paprasčiausiai, tai būtų pranešimas apie tokį darbą. E, tai atitiktų darbo įstatymus, e, socialinės apsaugos mokesčių reikalavimus, įforminimas tai yra darbo pagal įstatymus, kurie egzistuoja valstybėje narėje atitinkamoje. Ir tai susiję su ankstesnė diskusija. Buvo kalbama apie įtraukti kaip vieną iš pagrindinių elementų. Taigi kalbame ir čia apie darbuotojų įtraukimą į reguliuojamą teisėtą darbo rinką. E, gerbiama pirmininkė, iškart kyla klausimas, kodėl e, jis yra nedeklaruojamas tas darbas. Turime kalbėti aiškiai todėl, kad yra gana rimtų interesų ir tinklų, kurie ir toliau siekia išnaudoti darbuotojus, taip pat ir e, verslo organizacijų, kurios e, siekia dalyvauti nesažiningai konkurencijoje. Tai nėra tik tai, e, negalime taip pasakyti, paprašysime, kad žmonės praneštų apie savo darbą tai būtų suderinti veiksmai labai rimti, kovoti su galingais interesais, kurie pasireiškia įvairiomis formomis per nedeklaruojamą darbą. Ir kai kas sako, kad nereikia jokių platformų ar mechanizmų, kai vyksta tokia griežta taupimo politika, kai mm, tokios priemonės taikomos, kurios stumia žmonės tokią situaciją, bet aš sakyčiau priešingai, būtent tokioje situacijoje du kart svarbiau yra siekti e, žmonės iš, išvesti iš tokių situacijų, kurie dirba nedeklaruojamą darbą. Ir E, aišku, reikia siekti nutolti nuo taupimo režimo ir skatinti investicijas į, į augimą. Naujoji komisija įsipareigojo tą daryti ir taip pat reikia galvoti apie lankstumą Europos semestro kontekste, įvairias priemonės ir apie visas pastangas e, atsisakyti neapsaugoto, neprognozuojamo darbo. E, Apie tai buvo kalbama Strasbūrė, e, kalbama per 20, 20 metų strategijos peržiūrę ir kitais atvejais. Reikia kalbėti apie du dalykus. Mes norime stipresnės platformos, kuri turėtų daugiau privalomojo elemento. Ir kitas dalykas klausimas, ar tolstame nuo subsidiarumo principo, ar pradėsime kažką, e, kai valstybės narės nenorės pritarti tokiems veiksmams. Mes, e, gerima pirmininkė, turėtume e, įtraukti į platformos veiklą specialistus šios srities. Tai būtų ne tik darbo inspekcijų atstovai bet taip pat ir žmonės, kurie turi sukaupę patirties, kurie gali praktiškai diskutuoti, o ne daryti tik tai bendro pobūdžio pareiškimus. Mano nuomonė, tai e, būtų gal e, pasitikėjimo sustiprinimo dalykas ir mes galėsime ne tik keistis ilgainiui e, pažangiają praktiką, bet ir derinti požiūrius, kurie, pavyzdžiui, galėtų būti taikomi e, skirtingose šalyse. Dar kartą norėčiau padėkoti kolegoms visiems, šešėliniams pranešėjams. Nes buvo išreikšta viltis ir tikėjimas, kad mes parengsime bendrą pasiūlymą, kuriame atsispindės tam tikras lankstumas, kompromisai, bet mes nepamiršime apie mūsų tikslą sukurti forumą, per kurį ES gali įdėkti e, kokybinius pokyčius kad sutelksime visas valstybės narės, visus socialinius veikėjus veikėjus ir taip pat e, ekspertizę, ekspertus. Ir e, pasteiksime komisiją. Dėl valdysenos, apie tai kalbėjo komisijos atstovė, manau geriausia valdysena būtų e, leisti ekspertams valstybių narių vadovauti visam procesui, o komisija galėtų dalyvauti kaip atraminė, pagalbinė jėga. Ačiū ponė Pirinski, ačiū už tai, kad e, sudalyvavot šiuose įdomiuose diskusijose. Dabar toliau e, pakeitimus galima pateikti iki gruodžio 15 dienos 12 e, valandos ir tada priimsim, patvirtinsim šį pranešimą komitete vasario 26, bent to mes siekim. Ir galiausia, bet tai nėra toks pats nesvarbiausias darbo tvarkės klausimas, tai yra biudžeto vykdymo patvirtinimai. Turim šešis pranešimų e, projektus dėl 2013 metų įvairių struktūrų biudžeto patvirtinimo. Ir dabar žodį suteiksiu pranešimų autoriai, pranešėjai, poniai Harkin. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė pirmiausia paprašysiu pirmininkės, ar jūs norit, kad aš atskirai kiekvieną e, pranešimą pristatyčiau, ar, ar kaip vienus, visus metu. Jūs pati nuspręskit. Tai gal tada apie kiekvieną atskirai pakalbėsiu, bet labai trumpai, nes mūsų dar laiko nedaug ir aš nežinau, kiek kolegos kalbės. Bet gal vis dėlto e, trumpai pakomentuosiu kiekvieną pirmininkė sako, taip mes iš tikrųjų, e, iš tikrųjų turim laiko iki pusės septynių, bet aš bijau, kad tada salėje nieko nebeliks. Taip, gerai, pirmiausia, bendrasis ES biudžeto įvykdymas. Taip, mažai, e, šiek tiek sumažėjo klaidų skaičius, tai paminėtina. Trečia dalis Čia pirmiausia įvertinau audito rūmų pastabas dėl būtent e, to, kokias, kokia rizika susijusi su klaidų skaičiumis. Uh, ir dabar vėlgi investicijos į um, žmogiškai kapitalą, veiklos įvairinimą ir kartu investicijos įtraukiant smulkius operatorius. Man tai atrodo esminis dalykas, nes aš asmeniškai pirmiausia dėmesį skirčiau nedideliems veiksmams, e, Europ, e, nacionalinių lygių, kurie gauna ES fondų paramą. Ir čia čia vėlgi tokie nusiskundimai, kad labai daug biurokratijos ir kartais e, subjektai sako, kad jie kitą kartą net neprašys fondų paramos. Tad vėlgi tai atkreipia dėmesį e, auditorumai. Dabar viena bendro pobūdžio pastaba. Čia per nacionaliniu lygiu yra labai daug tarpininkų. Ir į tai atkreipia dėmesį audito rūmai, būtent į tą tarpininkų klausimą. Bet galbūt, manyčiau, gal būtų galima palaikyti tam tikrą dialogą reacikiais, tarp kai kurių tokių e, smulkių veikėjų ir, ir komisijos bei audito rūmų, tam, kad būtų galima pasiekti abipusi e, supratimą tų sunkumų, nes man atrodo sunkumai yra tokie, nepaisant tų tarpininkų gerų pastangų, vis dėlto bendri sunkumai išlieka. Tai bendro pobūdžio pastaba. Kitos pastabos. Labai svarbu, kaip auditorumai sako, E, labai svarbu e, pasižiūrėti, kokia ES pridėtinė vertė. Kai kurios valstybės narės tiesiog lėšas leidžia todėl, kad jos gauna lėšų, tiesiog e, išleisdamos pridėtinės vertės aspektą iš akių. Labai malonu buvo matyti, kad komisija parengė naujas gairės, pagal kurias būtų galima sustiprinti valdymą, e, e, e, vertinimą per naująjį laikotarpį 14-20 metų. Tas tos gairės jau turės pasirodyti šių metų pabaigoje. Ta tiek. Bet padėtis apskritai pagerėjo. Pirmininkė, labai ačiū, labai aiški padėtis, aiškus vaizdas ir labai veiksmingai pakalbėjot. O dabar, ponė Rolinai, matau, jūs čia esat, jūs buvot e, šešėlinis pranešėjas EPP frakcijos vardu. Taip, aš galiu tik tai paremti e, pranešėją, nes turim išties gerą pasiūlymo pagrindą, Mm, nuomoniai pateikti ir kartu su pranešėja pabrėžčiau, kad labai svarbu palaikyti dialogą su subjektais, su operatoriais, tiek, tiek veikėjais, nes ypač su sunkumai susiduria maži tokie veikėjai. Ehm, sunkumas svarbiausias jiems kylantis tai būtent administracinė nu, našta susijusi su tokių veikėjų atliekamomis programomis veiksmais. Ačiū, ponė Pirinski, žodis jums. Ačiū. Aš irgi galėčiau pritarti ponios Harkin nuomonės projektų. Iš tikrųjų nuomonėje atkreipta į svarbiausius dalykus, į kuriuos irgi reikėjo atkreipti dėmesį, kuriuos reikėjo pabrėžti, kalbant apie ES bendro biudžeto įvykdymą. Na, o dabar dėl pavyzdžių, į kuriuos pranešėja atkreipė dėmesį. Trečioji daly. Čia turbūt verta pabrėžti štai ką. auditorumai išreiškė abejonę dėl, nes, dėl viešųjų, viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikimas ESF e projektų atveju. Mm, tas klausimas tebelieka aktualus. Ir čia dabar buvo pasakyta, kad visi tie partneriai turėtų laikytis aktyvaus požiūrio tiesiog e, užkirsdami, užkirsdami kelią klaidoms, užuot po to taisę jau susidariusias klaidas. Ir čia atkreiptinas dėmesys į komisijos komunikatą skirtą būtent ES biudžeto lėšų geresniam panaudojimui. Tai aš tada tiesiog galėčiau pritarti tokiam e, požiūriui, galėčiau rekomenduoti jį. Ačiū, pane Ronė Kari. Pirmiausia, ačiū už tikrai puikų darbą. Neturiu daug pastabų, iš esmės galėčiau e, pritarti nuomonės projektui. Ir sutikčiau su ponios Harkin mintim, kad reikėtų palaikyti dialogą tarp komisijos ir smulkių tokių veikėjų to turėtume siekti. O šiaip e, mes norėtume pateikti porą nedidelių pakeitimų. Per pastaruosius dviejus metus buvo nemažai skirta lėšų įmonėms, kurios perkelia darbo vietas iš vienos valstybės narės į kitą. Uh, Ir šiaip jau piliečiai, mokesčių mokėtojai iš tikrųjų stebisi tokiais, a, tokiais atvejais. Apie tai mes kalbėjom ir anksčiau su komisija, bet vis dėlto nematom, kad įvyktų tam tikrų pokyčių. Mes sutinkam su tuo, kad būtų kūriamos darbo vietos, tačiau vis dėlto nesutinkam su pačiu principu, kad darbo vietos išlaikomos ar kūriamos tiesiog jas perkeliant iš vienos valstybės narės į kitą. Ačiū, ar būtų kas nors iš komisijos norinčių kalbėti būtent dėl ES bendrojo biudžeto įvykdymo padėties. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū poniai pranešėjai, poniai Harkin, ačiū komiteto nariams už nuomonės projektą, mes jį labai vertinam. Komisijos manimų nuomoniai iš tikrųjų atspindimi tie geri rezultatai, kurių mes pasiekėm socialinė ir e, ekonominės politikos rytyje Ir vėlgi čia kalbant apie 13 metų laikotarpį, iš tikrųjų budžeto lėšos buvo įgyvendintos gerai ir klaidų um, skaičius pamažėjo, sumažėjo. Labai kartu sveikinam tas pastabas, kurios buvo pasakytos, būtent, kad reikėtų suderinti lėšų panaudojimo taisyklės kartu atitikties taisyklės, tad mes čia stengiamės įgyvendinti auditorumų rekomendacijas, komisija siekia tokio supaprastinimo, ne vien tik tai dėl lėšų įsisavinimo bet kartu to gold plating lyšio e, yra padėties valstybių narių lygių. Ir dabar e, tas naujas laikotarpis 14-15 per iš tikrųjų ten sustiprinama e, supaprastinimo nuostata, tad mes dirbam kartu su valstybėm narėm, jas skatinam toliau dirbti šitą kryptim. Ta tiek, ačiū. Ačiū, ponė Harkin ir galbūt agentūros atstovas. Taip, ačiū. Paskutinė pastaba, apibendrinsiu. Tai Galbūt reikėtų dar aptarti tuos klausimus ir šiek tiek paspartinti, e, supaprastinti veiklą. Ir agri komitete irgi naudojamasi tokia e, galimybė. Ne, nežinau, ar pavyks e, pasiekti, bet vis tiek. Dėl kitas dalykas, dėl agentūros, dėl sveikatos, saugos ir sveikatos agentūros – Auditorių rūmui teigė, kad e, fina, sąskaitos tinkamai tvarkomos, finansinė situacija tinkamai atspindėta. Viena pastaba dėl darbo dėl naujų internetinių priemonių mažoms ir vidutinėms įmonėms, dėl saugos ir sveikatos. Mes komitete nuolat apie tai kalbame, nuolat kalbame apie saugą ir sveikatą, e, kalbame apie tai, kaip padėti įmonėms šioje srityje. Ir taip pat padedame patvirtinti daugiametę strateginę programą. Jokių nenumatytų perkelimų nėra ir agentūra stengiasi gyvendinti metinę darbo programą. E, kai atsižvelgime į teismo išsakytas pastabas, e, tai buvo atlikti taisomieji veiksmai, e, valstybių narių naudai tai buvo pakeista, buvo patobulinta metinė darbo programa, buvo šiais metais kovo mėnesiai sudarytas susitarimas, taip pat 2013 metais buvo e, atliktas, atlikta analizė dėl projektų, darbuotojų, konkrečių projektų ir visa tai bus panaudota 2000, buvo, bus panaudota 2014 metais. Taip pat dėl darbuotojų samdymo ir dėl algų šis klausimas irgi buvo spręstas. Ačiū, gal turite pastabų? Jeigu ne, tai tiesiogiai pereikėme prie kitos agentūros klausimo ir tai e, Europos centras dėl profesinio mokymo. Ačiū, kaip ir e, dėl ankstesnės e, agentūros veiklos. Viskas yra teisingai nurodyta, kaip ir dėl anks, ankstesnio fondo dėl taisomųjų veiksmų, kuriuos nurodė teismas, kai dėl parlamento rekomendacijų, tai džiugu, kad yra pasiekta pažangos ir laikomasi biudžetinio principo dėl metinio planavimo taip pat ir ex post ir ex ante patvirtinimas, pat, patvirtinimas dėl e, lėšų tiekimo finansa, mūsų partneriams, taip pat dėl atrankos procedūros šis klausimas irgi buvo nagrinėtas. Dar viena pastaba, kurią turėčiau, tai, kad 2014-aisiais imsimės e, pirmosios visos Europos mastu atliekamos apžvalgos ir tai yra labai svarbu, kadangi dabar krizės atveju žmonės dažnai nelabai supranta, ką re, neatskiria tų dalykų, kai trūksta įgūdžių ir kai įgūdžiai netitinka reikalavimų. E, kai darbu, darbdavys neranda darbuotojų, tai reiškia, kad trūksta žmonių, kurie trūks, kuriems trūksta reikiamų įgūdžių. E, yra daug žmonių, kurie turi per didelę kvalifikaciją tam tikram darbui atlikti. Ir trečioje dalyje yra nurodytas sakinys, jis paimtas iš mūsų parengto dokumento ir manyčiau, kad labai svarbu į tai atsižvelgti. Pažymimas susirūpinimas, kad į, į, jeigu nebus, nepasikeis situacija ir nepadidės paklausa, tuomet gali įgūdžiai ir užimtumo situacija visiškai netitikti vieni kitų. Taigi mums labai svarbu per, atlikti perkvalifikavimą ir tai labai aiškiai tai nurodoma ir yra labai daug niuansų. Gal turėtumėte pastabų? Prašau. Norėčiau pasidžiaugti atliktų darbų ir taip pat noriu pasakyti, kad tas darbas labai svarbus, bet kita vertus mes turime labai atsargiai žiūrėti į agentūras ir į asignavimus e, įsipareigojimams Taip pat reikia pasižiūrėti, kad viskas labai gerai atitiktų e, pastatų politiką, visi priimti sprendimai. Ponas Perinski, ačiū pirmininkė, tik norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė, ponė Harkins, pateikė pasiūlymus, kurie labai tiksliai atspindi tai audito rūmų nustatytus trūkumus ir labai svarbu ir toliau dirbti prie tų klausimų. Norėčiau pabrėžti, kad audito rūmai nustatė, kad agentūrų parengtos ataskaitos tinkamai atspindi jų finansinę veiklą taip pat tai, kad e, yra tinkamai vykdomi sandoriai. Reikėtų paminėti, kad mūsų aptariamos agentūros atlieka svarbų vaidmenį visos sąjungos veikimo prasme ir mes ką tik kalbėjome apie įgūdžių klausimą nekomentuosiu kiekvienos, kiekvienos agentūros, bet šios pastabos tinkamos visiems. Ačiū. Toliau kalbėsime apie Europos mokymo fondą. Pone Harkin. Ačiū. Dar kartą norėtų, norėčiau pasakyti, kad auditorumai nustatė, jog fin, sąskaitos yra parengiamos teisėtai ir kad situacija yra tinkamai spindėta. Keletas e, pastabų dėl to, kaip būtų galima padėti ugdyti žmogiškai kapitalą šalyse partnerėse. Svarbu, kad pripažintume tai, kas jau atlikta. Uh, buvo klausimas dėl banko balanso 2013 metų pabaigoje, bet taip pat agentūra atsiuntė atsakymą, į kurį buvo tinkamai atsižvelgta, kad tas didelis balansas, kuris buvo 2013 metų gruodžio mėnesį, ir tai buvo todėl, kad buvo padaryta pirmoji įmoka 2014 metais ir buvo gautos lėšos iš kitų projektų. Taigi viskas, paaiškinimas yra visiškai priimtinas. Bet taip pat buvo teigiama, kad pritarėma auditorumų nustatytiems dalykams e, dėl bendros pirk, viešųjų pirkimų procedūros, e, dėl bankų paslaugų. Taigi tokia labai svarbu pasakyti, kad šioje srityje agentūros galėtų dirbti kartu dar dėl to, kad 99 procentai e, tikslų buvo pasiekta, kurie buvo nurodyti programuose, Turino proceso srityje buvo pasiekta pažangos, ypač šalyse partnerėse, nes šalis partneris pačios e, prisima tą procesą, prisima atsakomybę už procesą ir toks ir yra jų vaidmuo ir taip aš supratau, skaitydama dokumentus ir labai tuo pasidžiaugačiau. Gal būtų pastabų? Jeigu ne, tuomet pereikime prie Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo. Prašau. Ačiū. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad visi sandoriai yra teisėti ir atlikti tinkamai, finansinė situacija yra tinkamai atspindėta. Kai dėl Eurofound, tai pasižymėjau tai, kad yra e, pagerėję visi rodikliai lyginant su 12 metais, o tai yra labai teigiamas rezultatas. Taip pat labai daug perkelimų buvo antroje ir trečioje eilutėje dėl biudžeto valdymo. Buvo teigiama, kad tai susiję su informacinėmis technologijomis, dėl to, kad buvo pirkta e, techninė ir programinė įranga, taip pat buvo skubių, ne, e, nenumatytų darbų, kurie kainavo 69 tūkstančius, eurų ir jie buvo atlikti metų pradžioje. Taigi virš 300 tūkstančių buvo išleista šiam tikslui, toks buvo pateiktas paaiškinimas. Taip pat buvo neplanuotų perkelimų dėl to, kad padidėjo biudžetas e, ir jis buvo padidintas siekiant pagerinti kai kurių projektų gyvendinimą, būtent lėšos buvo skirtos vertimo paslaugoms 2014 metams buvo vėluojama vykdyti viešuosius pirkimus ir e, problemų šioje srityje buvo, tačiau paaiškinimai, man atrodo, priimtini, suprantami, e, taigi manyčiau, kad viskas yra teisinga. Dar praėjusiais metais buvo pripažįstama, kad Eurofound atliko labai kokybišką apžvalgą ir rodikliai padidėjo, tai rodo, kad informacija yra aukštos kokybės. Ačiū. Ar kas nors norite pateikti pastabų? Prašom, ponia Pirinski. Trumpai dėl šio fondo. Kolegos galbūt pastebėjo, kad daug e, nauja platforma labai stipriai sieks pasikliauti šio fondo veikla. Bandysime sukurti žinių banką, kaupti informaciją. Jau fondas yra labai rimtų atlikęs tyrimų dėl darbo sąlygų. Mes norime labai atidžiai sekti, kaip naudoja šis fondas e, pinigus, bet taip pat turime suvokti užmojį siekius ir rezultatus. Darbo tikrai e, reikia paremti lėšų naudojimą tokiems tikslams, deramą naudojimą. Ačiū. Ar perėsime prie paskutinio? Prašom, ponė Raulin. Labai trumpai. Es pritariu pateiktam pasiūlymui, tik norėčiau dar akcentuoti e, fondo darbo kokybę. Noriu pasakyti, kad Tartautinė darbo organizacija taip pat labai daug kur remiasi šio fondo atlikto darbo rezultatai. Paskutinis e, pranešimas dėl Europos e, Sąjungos biudžeto praeitų metų vykdymo finansų valdymas ir kontrolė. Tai yra paskutinis darbo tvarkės klausimas. Pagal šią kategoriją prašom. E, jau tu kolegos minėjo agentūrų indėlį į mūsų darbą, ne tik e, mūsų komitetui tas darbas svarbus, bet ir kitiems komitetams. Uh, Taip pat e, siekiant strategijos Europa 2020 tikslų, mums e, ši veikla labai e, vertinga, nes be geros informacijos neužsitikrinsime gerų rezultatų. Ar kalbėsime apie strategiją Europa 2020 ar programas bei strategijas? Reikia sakyti, kad veikla turėtų atspindėti politinius prioritetus, būtų vientisa. Ir aš nesakau, kad taip nėra, bet reikia, kad viskas būtų suderinta ir sustiprintų tam tikrus tikslus agentūrų veikla. Taip pat E, reikia pasakyti, kad e, tam tikroje dalyje kalbama apie bendrą požiūrį, kuriam pritarė taryba, parlamentas ir komisija prieš porą metų vidurį, o gruožio mėnesį komisija pasakė, kaip jį gyvenės bendrą požiūrį, parengdama priemonių planą. Svarbu bent trumpai pažiūrėti į tą priemonių planą Mano nuomonė reikėtų paminėti keletą dalykų. Pavyzdžiui, komisija žiūri į e, gairias standartinės nuostatas dėl pagrindinių būstinių susitarimų. Kitas elementas priemonių plane yra agentūrų funkcionavimo racionalizavimas – bendradarbiavimas. Pavyzdžiui, Europos jūrų saugos agentūra Lisabonoje dabar audito pajėgumai su Europos žuvininkystės kontrolės agentūra Vygo veikiančia e, dalyjasi. Taip pat e, geležinkelių agentūra apskaitos pareigūnų dalyjasi su e, Europos jūrų ir jūros saugos agentūra. Apie tai kalbu trečioje pastraipoje. E, kur e, vertinu pasiektus rezultatus ir e, SEPOL ir Europol e, veiklą ir tam tikrus pasiūlymus išdėstau dėl jų. Yra parengtas tam tikras vadovėlis suvestinė gairių, kad būtų pagerinta agentūrų veikla. Taip pat E, galvojam apie tokį vadovą, užtikrinant metinę, daugia metę veiklą tų perspektyvų sutvirtinimą. Ir e, interesų konfliktų prevencija ir valdymas, dar kitas svarbis sitis ir ankstyvasis perspėjimas, tai aktualu visoms agentūroms. Uh, E, finansinės sistemos reglamente e, visos agentūros, visoms agentūroms reikėtų supaprastinti atskaitomis reikalavimus, supaprastinimas lankstumas dėl programavimo, daugiamečių projektų finansavimas ir panašiai. Ir galiausiai dabar dirbama uh, rengiant e, gairias dėl konkrečių veiklos rezultatų indikatorių. Pirmasis e, su agentūromis jau projektas aptartas su agentūromis. Kiek žinau, jau dokumentas yra parengtas. Tos gairės. Tai keletas žingsnių, kurie paminėti priemonių plane e, tos tie dalykai skirti supaprastinti agentūrų veiklai, užtikrinti vientisesnę, veiksmingesnę struktūrą. Manau, kad tai yra pozityvu ir turėtume tam pritarti, taip pat sekti, kaip viskas vyks toliau. Ačiū. Thank you, Markin. Dėkoju. Ar kas nors dar norėtų sureaguoti? Pone Pirinski. porą dalykų paminėsiu. Reaguodamas tai, ką pasiūlė ponė Harkin. Egzistuoja gairės e, buveinių susitarimams, decentralizuotams agentūroms jos skirtos. 2003 metų pabaigos iš 32 agentūrų maždaug trečdalis dar nebuvo pasirašęs susitarimų dėl buveinių, e, dėl to, kad nebuvo galima užtikrinti geriausių sąlygų ir numatyti patrauklių gerų darbo vietų. Dėl veiklos rezultatų ir biudžeto gairių Tai turėtų būti gairės siekiant geresnių rezultatų ir čia reikėtų paminėti e, supaprastinimą ir rezultatų akcentavimą programavime veiklos rezultatų, taip pat veiksmingumą, našumą. Kitos e, gairės dėl e, parengtos Olafo dėl sukčiavimo prevencijos turėjo būti surenkti du klausimai šiais metais šiuo klausimu. Tikimės, kad viskas vyks taip, kaip pageidauta. Taip pat reikia supaprastinti gairių šablonus, kad agentūrų darbas galėtų būti dar geresnis, veiksmingesnis. Ponas Raulin. dėl ketvirto dalyko ir racionalizavimo. Tam galime pritarti, bet taip pat reikia galvoti apie agentūrų veiklą ir prisiminkime, kad kai kurios agentūros yra trišalių pagrindų valdomas ir tai taip pat e, turi stipraus poveikio jų e, darbui. Komisija. Trumpai. Mes pritarėme vertinimui, kuris ką tik tai buvo pristatytas, apie tai, kaip komisija taiko 2012 metų bendrąją sistemą. 12 metais gruodį komisija paskelbė planą, kuriame yra 90 priemonių Ne visas tas priemonės turi gyventi pati komisija, kai ką agentūros pačios turi padaryti, tačiau iš tikrųjų įgyvendinant e, priemonių planą nemažai nuveikta. Tik vienas aspektas, kurį dar reikėtų akcentuoti. Tarp priemonių e, kalbama, kad reikia įstatus kai kurio agentūrų atnaujinti, nes jie yra kai kur pasenę Mm, ir nėra dėl valdysenos nuostatų. Reikia, kad būtų atsižvelgta į bendrą požiūrį ir pagal tai suderinti mm, mm, veiklą, kai kur jau pateikti pasiūlymai dėl peržiūros, bet 15 metais bus toliau atliekamas iš darbas. Dėkoju, tai reiškia, kad Jūs baigėte, ponė Harkin? Ačiū. Dėkuoju Jums už darbą. Pakeitimus galima pateikti iki gruodžio 9 dienos. Balsuosime mūsų komitete 29 sausio. Posėdį baigėme, tačiau tikiuosi, kad koordinatoriai pasiliks. nes e, surenksime trumpą posėdį, kuris prasidės 6 val. 18 val. Iki to laiko skelbsime pertraukėlę. Ir paprašysiu vertėjų palaukti 18 valandos ir padirbti pusvalandį posėdėje, kuris prasidės 8 val. Ačiū.